Uh, please take a seat, ladies and gentlemen. I'm going to start our afternoon meeting. Please. Prašom uh, visus susėsti į savo vietas ir prašom užsidėti ausines, nes toliau kalbėsiu lenkiškai ir pradėsime posėdį. Witam serdecznie e, na naszej popołudniowej sesji, która dotyczyć będzie zagadnień związanych Labą dieną, noriu pasveikinti jūs susirinkus į popietinę sesiją. Čia kalbėsime apie civilinę teisę. Ypatingą dėmesį skirsime šeimos teisiai. Atsižvelgiant į a, valstybinį pobūdį poveikį per sieną. Taigi, Stoholmo programa apima ne vien tik tai saugumo ar migracijos klausimus Europos Sąjungoje galėtumėm sakyti, kad mm, įstatymų teisės konfliktų klausimai aktualūs ne vien tik tai baudžiamosiose bylose, poveikio per sieną klausimai taip pat yra aktualūs, ne tik tai teisės, teisinių normų koalizija yra svarbus ne vien tik tai baudžiamosiose bylose, bet ir civilinės teisės rytyje valstybės narės turi uh, tiesiogiai taikyti reglamentus, todėl ES gali įtakoti ir civilinės teisės normas, labai stipriai įtakoti. Ir civilinės teisės klausimai veikia tiesiogiai piliečius. Kalbame ir apie judėjimo laisvę, ir apie teisę apsigyventi pasirinktoje valstybėje narėje. Ir galvojame, kad suvienodinti standartai bei teisinis tikrumas, kuriuo mes siekiame ES lygmenių, yra labai svarbus klausimai. Ir normų suvienodinimas iš tikrųjų padės sutrumpinti procedūras įvairiausiose bylose ir procesuose ir sumažinti lėšas ir sąnaudas, kurios yra susijusios su tokių bylų nagrinėjimu. Ir vyksta darbai, svarstant reglamentą dėl, pavyzdžiui, mm, vedybų mm, ar santokinio turto ar registruotos partnerystės mm, turtinio režimo. Ir tokių teisės aktų rengimas yra labai sunkus darbas, kuris trunka ilgai. Civilinės teisės sistemos atskirose ES valstybėse narėse, nors turi tą patį šaltinį, panašias tradicijas, bet yra iš esmės skirtingos, skiriasi viena nuo kitos ir todėl sunku rasti sprendimus, kurie mm, tenkintų visas dėrybų pusės, visas valstybės narės. Ir mm, tokios dėrybos trunka labai ilgai. Ir mm, taip yra, kalbant apie šeimos teisę, kur, priminsiu, ES neturi išskirtinės kompetencijos. Ir mm, šioje srityje reikia ir tam tikras nuostatų suderinimas tų nuostatų, kurios skirtos tarp valstybinėms santykiams. Ir mm, todėl kalbame pirmą kartą apie sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą tarp susitarančių valstybių narių. Mm, e, reglamentas dėl skirybų atveju galiojančios teisės, kalbant tarp, tarp, tarptautinės poras, E, buvo pirmas e, bandymas spręsti tas problemas, su kuriomis susiduria tarptautinės poros. Ypač tais atvejais, e, jeigu asmuo negyvena savo kilmės šalyje ir jeigu nelabai gerai išmano teisę galiojančią gyvenamojoje vietoje, Ir taip pat toks asmuo ir tokie asmenys e, ne visada gerai moka gyvenamosios šalies kalbą. Taigi svarbu tinkamai e, parinkti tokią teisę, kurią vadovaujantis pora galėtų būti išskirta. Yra dažnai kilę sudėtingų atvejų, tos situacijos dažnai dramatiškos Ir mm, jas, tokias situacijas gerai žinome, esame susipažinę su pavyzdžiais, aprašymais, taigi reikia tokių sprendimų, kurie įvestų tam tikrą bendrą minimalų standartą, kuris suteiktų minimalų teisinį tikrumą. Tai yra būtina, kadangi valstybių narių, kaip sakiau, skiriasi O kalbant apie tokius klausimus, kaip pavyzdžiui, santokos apibrieštis, tos apib... ir apibrieštis yra skirtingos. Ne visos valstybės narės nusprendė dalyvauti sustiprinto bendradarbiavimo procedūroje. Šiuo metu 14 valstybių narių pasirinko dalyvauti. Tačiau esu tikras, kad kai praktika parodys, kad tokie sprendimai mūsų priimti pasiteisina ir kitos valstybės narės taip pat nuspręs prisijungti šioje srityje. Ir šiandien šios dienos diskusijoje mes kalbėsime apie visiems aktualius klausimus susijusius su civilinės teisės nuostatų suderinimu. Ir dabar aš suteiksiu žodį kolegijai iš Teisės reikalų komiteto Vokietijos atstoviai Aleksandrai Tain kuri rengia du labai svarbius teisėkuros pasiūlymus dėl jurisdikcijos, galiojančios teisės ir turtinių e, e, sprendimų dėl turto prieimimo ir įgyvendinimo, kalbant apie sutoktinių režimo turtinį režimą. Taigi jį supažindins su tuo, kas buvo svarstyta Teisės reikalų komitete. Prašom. Ačiū, aš kalbėsiu vokiškai. Ponius ir ponai, kolegos iš nacionalinių parlamentų Matome, kad Teisės reikalų komitete yra vieninga nuomonė dėl šių dviejų pasiūlymų. Buvo tik tai du susilaikė iš Junktinės karalystės. Na, Didžioji Britanija nedalyvauja šią srityje, pritaikė opt-out, galimybę nedalyvauti, nes jei kalba apie registruotas partnerystės. Politinės nuomonės yra gana skirtingos yra valstybių narių, kuriuose pripažįstamos tos pačios lyties santokos, yra tokių valstybių, kuriuose nepripažįstamos netgi registruotos partnerystės. Taigi mm, labai skirtinga yra situacija. Pradžioje atrodė, kad nebus įmanoma netgi susitarti šią klausimą. Todėl mm, aš galiu tik pasidžiaugti šio ryto rezultatais. Taigi turime du pasiūlymus. Vieną dėl santoko gyto turto, dėl santokų ir registruotų partneriščių. Ir čia santokoje įgytas turtas, tos nuostatos taikomos tiek tos pačios lyties asmenų, tiek skirtingos lyties asmenų santokoms Lenkijoje, Portugalijoje, pavyzdžiui, tos pačios lyties santokos yra e, vienaip. Yra traktuojamos vienaip, kitur kitaip, yra valstybių, kur, pavyzdžiui, tos pačios lyties santokos yra traktuojamos taip pat kaip ir um, skirtingų lyčių asmenų um, santokos. Yra skirtingos labai sistemos taikomos santoko įgytam turtui valstybės analėse. Ir uh, kalbant apie, pavyzdžiui, taisom, taikomo, taikomo įstatymų jurisdikcijos. Tikimės, kad jeigu pavyks įveikti šios klausimus per šią kadenciją, tai tikrai bus labai didelė sėkmė, nes šeimos įstatymai tuo met ir visas palikimų klausimas bus visiškai spręstas. Mūsų tikslas yra padėti piliečiams ir sprendžiame ne vien tik tai tos didžiuosius klausimus, bet ir praktinės problemas, su kuriomis susiduria piliečiai, kuomet, pavyzdžiui, jie turi skirtis, kaip reikia dalyti turtą, kas ką gauna ir taip toliau. Reikėtų paminėti, kad taikytina teisė bus vienoda, taigi ne nebus skirtingų um, sistemų, kaip kad mes matėme pirmai, tarkim, kad tarkim, nekilnojamam turtui būtų taikoma vienokia teisinė bazė, kilnojamam turtui kitokia. Dabar to nebebus, nebebus daromo skirtumo tarp kilnojamo ar nekilnojamo turto. Bendrai žiūrint į šį klausimą reikia pasakyti, kad vyrojanti mintis yra ta, kad pap, įprastinė gyvenamoji vieta yra svarbiausias dalykas. Pilietybė yra jau antrinis klausimas. Man atrodo, kad tai reiškia, kad pasikeitė paradigma visiškai. Ne visose valstybėse narėse gal tai jau tai pastebima, ponas Lechneris palačiau apie tai pakalbės, kalbėdamas apie paveldėjimo klausimus, bet labai dažnai piliečiai galvoja, kad pilietybė yra svarbiausias klausimas, nustatant, kokie teisės aktai taikomi, ypač kai kalba apie turto dalykus. Šiuo atveju nereikia aiškiai pasakyti, kad svarbiausia yra įprasnė gyvenamoji vieta ar viena iš įprasnių gyvenamųjų vietų. Paskui jau kitas klausimas yra, ar e, pilietybė ta pati, ar pilietybė skirtingos, kokie įstatymai tada parenkami ir taip toliau. Mm, politinių požiūrių šis klausimas buvo labai kontroversiškas, nes e, aš norėjau, kad, kad būtų galimybė turėti uh, Um, visą eilę įstatymų, kurie būtų taikomi ir, ir registruotom partnerystėm. Uh, daug kas galvoja, kad čia jau nužengėme to, per toli, bet vis tik tai pavyko susitarti ir, pavyzdžiui, konstatuojamose dalise mm, yra pasakyta, kad kai eina kalba apie šį reglamentą dėl registruotų partnerysčių, uh, Mm, ne dėl visų kitų klausimų, bet tik tai dėl šio reglamento aptarimų klausimų registruotos partnerystės laikomos kitokių dalykų nei santoka. Aišku, dėl to kilo politinės diskusijos, aš kaip pranešėja um, įstrigau tarp dviejų uh, tokių skirtingų pusių, vienur, mm, vienose valstybėse uh, santokos registruotos partnerystės yra traktuojamas visiškai vienodai, kitose valstybėse narėse yra tam tikrų problemų ir yra skirtingai žiūrima į registruotas partnerystės ir santokas. Pavyzdžiui, Jeigu uh, du uh, Vokietijos piliečiai sudarė registruotą partnerystę Vokietijoje, paskui pervažiavo į Lenkiją dirbti, pavyzdžiui, Lenkija nepripažįsta registruotų partnerysčių kaip instituto, uh, tai jie neturės galimybės uh, išsiskirti, uh, pasidaryti turtą ir taip toliau. Uh, ir yra aiškiai pasakyta, kad nei viena valstybė narė negali būti priversta ir nei vienas teismas, nei viena valstybė narė negali būti priverstas spręsti klausimus dėl registruotos partnerystės, jeigu ta valstybė nepripažįsta registruotos partnerystės kaip po tokios. Aišku, buvo tokių valstybių narių, pas, kurios pasakė, kad jeigu mūsų piliečiai bus priversti laikytis kitos valstybės narės įstatymų, tai reikš, kad uh, Mm, tuomet e, jų piliečiam gali būti suteikta galimybė pareikalauti, kad jiem būtų leista, kad jų registruota partnerystė būtų pripažinta toje valstybėje narėje, kurioje iš tikrųjų registruota partnerystė nepripažįstama. Uh, Taigi negali būti priverstos valstybės narės pripaži, pri, pripažinti tų teisinių nuostatų, bet jos gali pasirinkti tai padaryti. Dabar, aišku, lauksime plenarnės sesijos taryboje. Reikia pasakyti, kad tai nėra bendro sprendimo procedūra, tik tai konsultacijos procedūra. Um, Tai nuo pat pradžių tie du pasiūlymai dėl dviejų reglamentų, ypač tas dėl registruotų partneryščių, uh, ne, buvo abejonių, ar bus įmanoma viską įveikti iki galo, visą procedūrą buvo galvojama, kad galbūt teks apsiriboti tik tai sustiprinta, e, sustiprintų bendradarbiavimu, nes buvo tam tikrų problemų, pavyzdžiui, dėl Švedijos ir taip toliau, ir, ir tam tikrų problemų, pavyzdžiui, dėl tos pačios lyties santokų bei kitų bendro gyvenimo kartų formų ir taip toliau. Bet e, būtent šiuos klausimus, kaip matome, dabar galima, įmanoma išspręsti tai taryboje ir valstybės narės nori vienodai dirbti dėl, dėl šio reglamento, kol kas tas paketas išlieka mm, toks. Ir Lenkija, pavyzdžiui, bet Italija taip pat, Rumunija taip pat, mm, gal dar kai kurios kitos e, vidurio rytų Europos valstybės e, kiek kitaip e, dar žiūri į tuos klausimus. Tačiau mes dar labai tikimės, kad pavyks užsitikrinti um, ir iš jų sprendimą, kad būtų galimybė rinktis teisę. Nes labai svarbu, kad visas traukinys judėtų viena kryptimi. Ir be to ir Prancūzijoje, pavyzdžiui, kaip klausimai yra sprendžiami, tai yra labai e, naudingas pavyzdys kitiem. Aš tikrai dažnai pasitelkiu prancūzišką patirtimi. Manau, kad tai tikrai yra būdas išspręsti klausimus. Tai tikrai pakankamai techniškas klausimas ir mes sureagavome į Prancūzijos pageidavimus, pavyzdžiui, išspręsti klausimą dėl um, namo priskirimo kažkuriai pusiai mes siekėme subalansuoto varianto, nes Prancūzijoje tikrai pakankamai sudėtinga yra tvarka taikoma šio klausimu. Noriu padėkoti visiems kolegoms už tikrai labai puikų bendarbiavimą, už tai, kad komitete buvo tokia didelė dauguma, kuri palaikė šį pasiūlymą. Ačiū. Sandra, e, paistų... Ačiū, Aleksandra. Noriu tik priminti visiems e, apie visiems žinomą procedūrą, kaip reikėtų prašyti žodžio po Išklausę dar kelių svečių pasisakymų, mes pradėsime diskusiją ir jūs turite formas, kurias reikėtų užpildyti, jeigu norėtumėte pasisakyti. Tos formos pateks e, čia į prezidiumą ir po prelegentų pasisakymų mes galėsime diskutuoti. Dabar suteiksiu žodį mūsų kolegai Kurtui Lechneriui. Jis jau daug metų yra Europos parlamento narys. E, tiksliau baigė savo darbą prieš keletą mėnesių ir ta darbo pabaiga mm, buvo toks stiprus akcentas. Jis baigė savo darbą pranešimu apie paveldėjimą ir tarp valstybinius atvejus. Tai buvo labai sunkus darbas, kurio metu reikėjo mm, stiprių dėrybinių gebėjimų. Žinome, kokie yra sudėtingi teisės klausimai susiję su paveldėjimu įvairiose, įvairiose valstybėse narėse. Ir ponas Lechneris pasidalins savo patirtimi pasidalinsiu tuo, kasgi buvo sunkiausia siekiant galutinio sutarimo. Taigi žodis Kurtui Lechneriui, prašom. Ačiū, Tadeušai. Aš dabar turiu laiko gilintis e, dar labiau į paveldėjimo teisę ir jos niuansus, dabar kai nebedirbu Europos parlamente. Na ir Išklausiau su didžiuliu susidomėjimu to, kas buvo mm, pasakyta apie mm, teisės aktų pasiūlymus dėl sutoktinių turto režimo registruotas partnerystės mm, režimo. Ir toliau jėmi seksiu šią temą. Dabar padėtis pasikeitė ir parlamente, palyginus su tuo, kai buvo prieš 10 ar 12 metų. Iš tikrųjų, e, skiriasi galbūt svarstymo teisės aktų procesai, svarstymo procedūros tikrai pasikeitė. Vos prieš keletą mėnesių buvo įgyvendintas susitarimas tarp um, Vokietijos ir Prancūzijos, tai um, materialinės teisės susitarimas. Dėl intelektinės nusavybės teisių. Na, o aš pats um, dirbau paveldėjimo teisės klausimais ir dalyvavau sudėtingose dėrybose. Ir paskutinis šių dėrybų etapas, ko gero, ir pats nemaloniausias, bet kita vertus ir sėkmingiausias, baigiant man savo kadenciją Europos parlamente. Tose dėrybose dalyvavo, aišku, visų valstybių narių atstovai ir komisija. Ir buvo sprendžiami labai sudėtingi klausimai, išsiskyrė nuomonė, skiriasi požiūriai, bet e, dėrybos buvo sėkmingos. Ir dabar galiu pasakyti porą žodžių apie komisiją. E, šiuo atveju nebuvo taip, kaip atsitinka gana dažnai. Dažnai komisija gina visus savo pasiūlymo aspektus, tačiau uh, šių dėrybų, apie kurias kalbu atveju, komisija tikrai dėjo visas pastangas, kad objektyviai pagerintų savo pasiūlymą ir aš dirbau su keturiais komisijos atstovais, daug laiko praleidami posėdžiuose ir dėrybose, tarp jų buvo ir moterų. Ir tai buvo aukšto lygio pareigūnai, Na ir mes dirbome sėkmingai ir ta darbo atmosfera buvo konstruktyvi. Buvo tam tikrų specifinių dalykų susijusių su šiuo klausimu. Svarstant e, šį klausimą, nebuvo tos priešpriešos tarp vyriausybės ir opozicijos, kaip dažnai vyksta nacionaliniu mastu. Aš visada laikiausi nuomonės, kad reikia apsvarstyti visus įmanomus aspektus iš visų įmanomų perspektyvų. Parlamentas turi galvoti taip pat ir apie rinkėjus, rinkėjams turi būti paaiškinta ir rinkėjai turi žinoti, kodėl yra patvirtintas vienas ar kitas sprendimas. Tačiau be abejo, šiame procese, svarstant e, šį sudėtingą techninį failą, buvo svarbu įsiklausyti ir įvairias nuomonės nacionaliniu mastu. Aš visada esu šiek tiek skeptiškai nusiteikęs, kai svarstomi materialinės E, teisės aspektai Tačiau mes galiausiai pasiekėme tokį sutarimą, kurio pagrindas nebebuvo konkrečių valstybių narių interesai. Valstybės narės, galima sakyti, atsisakė savo istorinių nacionalinių interesų ir įtvirtinti dalykai, kurių nebuvo anksčiau daugelie valstybių narių. Taigi, galima sakyti, kad buvo sprendžiami labai jautrus klausimai ir Europos parlamentas iš karto, vos prasidėjus dėryboms, pasakė, kad reikia ieškoti bendro sutarimo ir tai vienintelis būdas dirbti su valstybėmis narėmis ir ieškoti sprendimo. Visi klausimai turėjo būti apsvarstyti atvirai, nesilaikant jokių iš ankstinių nuostatų, nieko neslepiant. Turėjo būti rasti sprend, procedūriniai sprendimai, kompetencijos klausimai išspręsti ir panašiai. Valstybės narės, aišku, buvo labai svarbus, jų vaidmuo buvo svarbus šiuose dėrybose, taip pat nacionalinių parlamentų atstovai aktyviai dalyvavo, rengėme daug susitikimų su komisija, valstybių narių ekspertais, vyko mm, tyrimai, mm, buvo rašomos studijos, analizės ir panašiai. Ir kaip sakė ponas Jevka, viskam prireikė laiko ir pastangų. Ir ko gero tikrai nėra prasmės, sprendžiant tokius sudėtingus klausimus, skubėti ir stengtis paspartinti sprendimų procesą. Aš Kalbėjau su ponė Kirkomen, komisijos atstovais, tarybos atstovais apie autentiškų dokumentų naudojimą tarp valstybinėse bylose. Tai buvo vienas svarbus klausimas dėrybose. Ir šis klausimas buvo sprendžiamas E, tikrai daug metų ir galiausiai mums pavyko rasti sprendimą bendromis pastangomis. Taigi tai būtų pavyzdys, kaip ilgos sudėtingos diskusijos duoda realių rezultatų. Iš tikrųjų, prireikia nemažai posėdžių, dalyvaujant daugeliu suinteresuotų šalių. Dirbome kartu siekėme kompromiso ir galiausiai buvo pasiektas sprendimas. Ir man bent jau susidarė įspūdis, kad visi buvo suinteresuoti rasti sėkmingą sprendimą, niekas nestabdė proceso, be abejo valstybės narės norėjo apginti savo specifinius poreikius ir interesus. Tačiau čia parlamento nariai be abejo taip pat turėjo savo įsitikinimus, bet niekas nesilaikė, įsispyręs ir netrukdė siekia kompromisu. E, šis reglamentas yra naujas visiems, kokia bebūtų nacionalinė pozicija. Ne viena valstybė narė negali galiausiai pasakyti, kad jos požiūris e, tapo lemiamas priimant reglamentą. Visi prisidėjo ir buvo rastas bendras sprendimas. Viskas buvo aptariama bendro sprendimo procedūra ir uh, turime rezultatą, kokį turime. Kalbant apie sutoktinių turto režimą, tai aišku yra kitas atvejs, kitas reglamentas, čia yra kitokia procedūra ir parlamento sprendimas paveiks diskusijas taryboje, jeigu parlamentas didžiajo dauguma priims sprendimą, tai bus tvirta pozicija, į kurią turės būti atsižvelgta taryboje. Na ir jeigu žinote, kad įmanoma daugumos pozicija, tai taip pat daro atitinkamą poveikį siekiant kompromiso. Jeigu žinote, kad galite užsitikrinti daugumos paramą, tai galbūt labiau esate kartais linkę įsiklausyti ir į kitos pusės argumentus. Nors jeigu yra balsuojama vienbalsiai, tai dažnai kyla klausimų, kokia yra balsavimo politika, ar nėra kažkokio spaudimo ir panašiai. Bet kuriuo atveju, kalbėdamas apie tą reglamentą, su kuriuo dirbau pats, galiu dar kartą patvirtinti, kad buvo siekiama kompromiso. Nežinau, kaip bus elgiamasi reglamento dėl sutoktinių turto atveju. kalbant apie reglamentą, su kuriuo aš dirbau, buvo svarbus teisės pasirinkimo klausimas, ypač aktualus ir toms, tokiams valstybėms kaip Lenkija, Ispanija, Italija ir panašiai, kurios turėjo atitinkamų teisės nuostatų, kurios nebuvo visai suderintos su kai kuriais siūlomais principais. buvo kalbama apie galimybę pasirinkti taikytiną teisę ir turėjo būti. Ir mes, mūsų pozicija galiausiai nugalėjo, mes sakėme, kad turi būti aiškiai pasakyta, kokios valstybės narės taikytina teisė galioja. Ir tai yra vienas tų klausimų, kurio svarstymas truko tikrai ilgai iki pačios galutinės stadijos. Ir šis klausimas buvo išspręstas tik jau pirmininkaujant Danijai. Ir dar porą žodžių apie Junktinę karalystę. Junktinė karalystė ir Airija pasirinko nedalyvauti šiame reglamente. Danijos situacija šiek tiek kitokia. Taigi buvo tam tikrų sunkumų ir gal dėl politinių priežasčių galima išsamei ir nekalbėti apie tai. Junktinė karalystė pagrindė, aišku, savo pasirinkimą. Ir Junktinė karalystė galėjo dalyvauti dėrybose ir išsakyti savo nuomonę ir taip pat turėjo teisę balsuoti Europos parlamente. Taigi Europos parlamento, Junktinės karalystės ir Airijos atstovai galėjo balsuoti. Ir be abejo, pagrindiniai probleminiai klausimai buvo nacionaliniai nacionalinio ligmens klausimai. Tačiau šių valstybių atstovai nebuvo, m, mm, neprivalėjo uh, paremti daugumos nuomonės. Ir aišku, valstybėse narėse, šiuose jungtinėje karalystėje ir Airijoje, buvo klausimų dėl to, kokia turėtų būti pozicija. Taigi buvo tam tikrų sunkumų arba tokia situacija, į kurią norėčiau atkreipti dėmesį. Taip pat ir Vokietijoje kilo probleminių klausimų dėl šio reglamento ir dėl dalyvavimo jame. Galbūt um, Vokietijos problemos nebuvo tokios sudėtingos kaip jungtinės karalystės, bet galiausiai mūsų darbas buvo vainikuotas sėkme ir mums pavyko parengti reglamentą, kuris dar geresnis negu pasiūlymas, kuris jau nuo pat pradžių buvo neblogas. Taigi savo indėlį padarė visos institucijos ir parlamentas, ir komisija, ir taryba. Taigi manau, kad pastangos, laikas ir darbas atsipirko. Ačiū Kurtui. Tai be abejo probleminiai klausimai, kuriuos sprendžiame Europos parlamento teisės reikalų komitete. Ir Tos klausimus sprendžiame kiekvieną dieną, galvojame, ką reikėtų derinti ir ko nereikėtų derinti. Ir tos nuomonės valstybėse narėse visada skiriasi. Prieš porą metų dalyvavau didelėje konferencijoje, kurią organizavo Austrijos notariatas ir ten aš buvau kaltinamas, buvo sakoma, kodėl Europos parlamentas nori suderinti ES civilinę teisę. Ir aš pasakiau, mes neturime tokių ketinimų visiškai viską suderinti ir sutverti ES civilinį kodeksą. Tačiau yra tam tikrų sričių, kuriuose dabar Vykstant tokiai intensyviai vidiniai migracijai ir iškylant tokiams problemams, kurių padariniai dažnai yra sunkiai sunkiai išsprendžiami ar tikrai sunkus konkrečiai tiems asmenims būtina derinti kai kuriuos aspektus ir aišku ne per prievartą, o kaip ir kur tas sakė, dėrybų keliu, siekiant kompromiso, siekiant uh, E, parengti bendrą poziciją, taigi nieko neverčiant kažką daryti, bet tiesiog siekiant bendros gerovės ir visapusiškai palankių sprendimų, kurie duoda pozityvių rezultatų. Dažnai Teisės reikalų komitete mes Aptarėme ir kitą sudėtingą klausimą, būtent tinkamos taikytinos teisės pasirinkimą konkrečių reglamentų atveju. Ir tai yra labai svarbu, svarbu, kokiu sutarties straipsniu remiamasi, kasgi, kuris straipsnis taps teisiniu pagrindu, kurio remsis vėliau konkretus teisiniai sprendimai. Ir tai iš tikrųjų yra sunku, kyla daug diskusijų, būtent dėl to, kad skiriasi požiūriai ir į patį derinimo procesą ir skirtingos valstybių narių teisinės tradicijos. Yes ir skiriasi valstybės narės atstovaujančių Europos parlamento narių nuomonės. Dabar mes išklausysime mm, pranešimą apie mm, teisės pasirinkimą, taikytinos teisės pasirinkimą, kalbant apie šeimos teisę. Ir kalbės ponia Fiorinė iš Dundžio universiteto. Thank you very much, Mr. Chairman. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti už man sutiktą galimybę dalyvauti šiame šiandien vykstančiame keitimėsi nuomonėmis. Kaip jau girdėjome, e, šeimos teisės nuostatų kaita tobu, to, jų tobulinimas e, vyko gana įspūdingai per pastaruosius 15 metų. Pradžioje buvo tik bendros labai mažai nuostatų, ir, o šiandien e, šios ryties nuostatų yra tikrai jau yra, tai yra svarbi teisės dalis. Europos šeimos teisės nuostatų plėtotė buvo sudėt, vyko sudėtingiau ir lėčiau nei civilinės ir uh, komercinės teisės plėtotė. Tai paaiškintina tuo, jog reikia taikyti atitinkamą teisėkuros procedūrą. Sutartise e, vyrauja atskirimas ir Europos šeimos teisė yra tvirtinama pagal e, specialią numatytą procedūrą, ji numatyta 80-ame straipsnėje. Ir tos nuostatos patvirtintos galioja arba visoje Europos Sąjungoje, arba e, tam tikrose valstybėse narėse, jeigu jos nusprendė pasirinkti Mm, pagilintą bendradarbiavimo procedūrą. Tačiau išimties keliu kai kuriais atvejais galima pasitelkti nuostatą dėl pareigos ir e, pasiremti įprastinę teisėkuros procedūrą, netgi šeimos, tvirtinant šeimos teisę, priimant šeimos teisės nuostatas. Ir tos nuostatos dėl pereigos šioje srityje yra šiek tiek skirtingos, priklausomai nuo to, ar e, taikomos visai Europai taikoma, ar, ar tai kalbama apie visai Europai taikomas priemonės, ar pagal pagilintą bendradarbiavimo procedūrą e, kuriamas priemonės. O speciali teisėkuros procedūra, numatyta šeimos teisės klausimais, yra konsultacinė procedūra ir reikalingas bal, bal, vienbalsis sprendimas taryboje šiais klausimais. Kodėl e, Europos šeimos teisės nuostatos tvirtinamos pagal tokią šimtinę procedūrą? Paaiškinimas yra štai, koks šeimos teisė yra ypač opi teisės rytis. Jis susijusi ir su teisinėmis tradicijomis, teisinė kultūra šioje srityje. Ir ką tik girdėjote tokių tokios, tokių istorijų pavyzdžių. Ši teisės rytis traktuojamas skirtingai šimtinai, bet tai reiškia, kad už tai reikia mokėti tam tikrą kainą. Tai visi tikriausiai sutiks, kad Europos piliečiams šeimos teisė yra labai svarbi. Ir vis dėlto nežiūrinti tai, šioje teisės srityje tiesioginiai tiesiogiai išrinkti piliečių atstovai, bet bent jau Europos lygmenių ne, neturi galimybės dalyvauti tvirtinant šias teisės nuostatas, jei nėra taikoma bendra sprendimų prieimimo procedūra. Reikalavimas taryboje e, vienbalsiai priimti sprendimą e, dėl šios teisės nuostatų ne tik lėtina Mm, procedūrą, nes valstybės gali blokuoti arba grasinti, kad jos pasipriešins priemonėms, jeigu šios prieštaraus jų nacionaliniams interesams. Tokios priemonės patvirtinimas, netgi jeigu jai pritarėma, taip pat gali reikšti, kad e, sprendimas priimtas parengus ne visiškai ne visus tenkinančius kompromisus ir taip susilpninus tą teisės aktą nuostatą šioje srityje. Taigi, čia iškyla klausimas, ar nuostat, ar reikėtų skatinti nuostatos dėl pareigos naudojimą. Jeigu naudojama ši nuostata, tuomet įprastinė, galima pasitelkti įprastinę teisėkuros procedūrą ir užtikrinti intensyvesnį tarp institucinį dialogą. Bas, balsavimas taryboje vyksta pagal kvalifikuotos daugumos balsavimo taisyklę. Bet aišku, iš karto kils klausimas, ar tos tiltelio nuostatos, pasarelės nuostatos e, naudojimas yra skatintinas, nes, nes Mes kalbame apie sritį, kur yra labai opi ir, ir kurioje dominuos labai mm, skirtingos kultūrinės tradicijos. Dėl to tikėtina e, susidursime su nenoru pasiremti 67-uoju sutarties dėl ES veikimo e, straipsniu Ten numatoma prievalė užtikrinti pagrindinės teisės, bei taip pat paisyti ir gerbti valstybių narių skirtingų tradicijų šioje srityje. Bet nereikėtų šios problemos sureikšminti ir nereiktų manyti, kad e, ta nuostata dėl pareigos silpnina valstybių suverenitetą ir kad jos ir šios, kad šios kliūties negalima įveikti. Valstybės narės gali ir toliau puoselėti ir saugoti e, vidaus politikos sritis, kurios joms yra išskirtinai svarbios, nes pritaikius pasarelės nuostatą, taryboje balsavimas turi, e, sprendimas turi būti priimtas vienbalsiai, o paskui nacionaliniai parlamentai turi tam sprendimui pritarti Tačiau reikia pasakyti, kad e, valis, nacionaliniu parlamentų e, pritar, pritarimo nereikia, jeigu e, pasirinktas kitas teisinis pagrindas. Kitas klausimas. Ar šeimos teisės uh, Ar šeimos teisėje yra kokiu nors aspektų, dėl kurių, dėl kurių nereiktų pasitelkti prastinės teisėkuros procedūros? Čia situacija yra šiek tiek sudėtingesnė ir norėčiau kad pabrėžti, kad atsakymai priklauso ne tiek nuo aptariamos teisės ryties, bet nuo turinio ir apriepties, siūlomos priemonės turinio ir apriepties. Man atrodo, kad mišrios teisės sritis ir turiuomenį tas teisės sritis, kuriuose susiduria šeimos teisės nuostatos, e, nuosavybės teisės nuostatos, paveld, paveldėjimo teisė, e, santokinė teisė. Taigi, e, jeigu kalbame apie mišrę teisę sritį, nebūtinai tai reiškia, kad e, rekomenduotina naudo, pasi, pasi, pasiremti tą pe, nu, tiltelio nuostatą. Reikia visų pirma atsižvelgti į turinį siūlomos priemonės. Taip pat buvo siūlyta buvo iš, išreikšta mintis, kad pasarelės e, panaudojimas yra sveikintinas tų priemonių atveju, e, ku, kurios e, yra skirtos sričiai, kuriuose yra dalinė harmonizacija jau pasiekta arba kurių klausimų egzistuoja tarptautinės konvencijos tiltelio nuostatą galima remtis ir tuo atveju, jei siūloma priemonė apima principus, kurie yra priimtini visoms valstybėms e, narėms ir jeigu, arba jeigu jie yra neutrali tarptautinės teisės požiūrių. Nežiūrinti tai vis tiek kartais gali nepavykti pasiekti susitarimo Šiais atvejais liekanti galimybė yra pasiremti nuostatomis dėl pagilinto bendradarbiavimo procedūros. Šią procedūrą reglamentuoja E, nuostatos ES sutartyje bei ES veikimo sutartyje. Ir šioje srityje ši, šis, šie atvejai susėti su tam tikrais reikalavimais. Norėčiau akcentuoti, ypač akcentuoti dvi, du, du kriterijus, kurie yra numatyti ES sutarties 20 straipsnyje. Tos sąlygos arba kriterijai yra štai kokie. Pagilinto bendradarbiavimo procedūra turi būti pasitelkta kaip paskutinė priemonė ir jos tikslas turėtų būti, jos pagalba reikia siekti tikslų Europos Sąjungos mastu. Kas yra paskutinio poveikio priemonė? Sutartise šios api, tokios priemonės apibriešties nėra. Ir galima daryti prielaidą, kad tai yra atvejis, kuomet per, per paprotingai pagristą laiką ne, neįmanoma pasiekti rezultato, svarsant kokį nors pasiūlymą šiuo klausimu mm, gairių galima rasti neseniai teisingumo teismo svarstytoje byloje, kuris savo išaiškinime šiek tiek paaiškino paskutinio poveikio priemonę. Ir e, tai yra priemonė, kuri pasitelkiama, kai neįmanoma kitaip išspręsti konkretaus klausimo. Kitas reikalavimas, e, tikslas, kuriuo, kurios siekiama e, teisėkuros priemonė. Pat, panagrinėkime paprasčiausią pavyzdį E, konkretų atvejį, kuomet keliomis politikos priemonėmis galima pasiekti to paties tikslo. Ir kas įvyksta, jeigu dėrybos dėl tokios Europos masto priemonės baigėsi nesėkmingai. Tuomet pagilinta bendradarbiavimo procedūra yra laikoma alternatyva šiuo atveju, ar kita vertus reikėtų e, bandyti iš pradžių šią priemonę e, patvirtinti tam pasiūlymui, pasiekti sustarimo dėl šio pasiūlymo ją pristatant kitoje politikos srityje, kaip kitos politikos srities priemonė. Ar reikėtų prioritetą, prioritetu laikyti sieki rem, būt, galimybę pasiremti principų daugiau už, už mažiau negaliu atsakyti iš šiuos klausimus, bet norėčiau pakomentuoti kai kuriuos aspektus e, ir pakalbėti apie šeimos teisę. Ir kalbėdama apie tai norėčiau kai ką paaiškinti. Nesunku yra sumaišyti e, kai kuriuos dalykus, jeigu neįsisamoninsime, kad 20-ajame ES veikimo stoties straipsnyje minimi du tikslai E, konkrečios priemonės tikslas, konkrečios teisėkros priemonės tikslas ir ES tikslai. Juos reikėtų skirti. Kaip jau sakiau, e, pagilinto bendradarbiavimo procedūra yra paremta nuostata, kad ta procedūra taps veiks kaip padrasinimo priemonė, kaip katalizatorius kitoms valstybėms taip pat prisijungti, nors nėra garantijų, kad būtent taip ir įvyks. Arba kad e, panaudojus tą, pasitelkus tą procedūrą visos likusios valstybės prisijungs. E, priešingai, e, šios procedūros panaudojamas netgi gali paskatinti aštresnį nuomonių išsiskirimą šią šeimos teisės, ypač šeimos teisės srityje, man atrodo, pagilintos bendradarbiavimo procedūros e, dažnas naudojimas nėra e, sveikintinas. Visų pirma dėl to, kad Europos, Europinė šeimos teisė yra tokia teisės sritis, kuriuose dėgiamos taikomos priemonės nėra apribotos tam tikra teritorija neapsiriboja tam tikrą šalių teritoriją. Ir jei daugiau nei viena ta priemonė taikoma daugiau nei vienai šaliai, svarb... piliečiui, Europos piliečiui svarbiausias klausimas būtų teisinis aiškumas. Teisinis aiškumas yra labai svarbus kriterijus uh, teisingumo erdvės kūrimo procese, tai vienas iš ES tikslų. Ir užbaigdama savo pasisakymą norėčiau e, pagilinto bendarbiavimo procedūrą naudoti tik išskirtiniais atvejais, kaip paskutinio poveikio priemonė. Ir norėčiau pacituoti neseną teisingumo teismo uh, sprendimą, kuriame teismas pareiškė, kad ES integracijos procesų e, neapsaugosime, jeigu visos dėrybos dėl teisinių priemonių e, E, kurios ne, ne, ne, nesibaigia kažkokiais apčiapiamais e, rezultatais, e, bus paverčiamos kitomis procedūromis. Ačiū ponė Fiorinė už šią labai įdomią informaciją apie tai, koks yra teisinis pagrindas kuriant ES, rengiant ES teisės aktus šeimos teisės rytyje. Mes, aišku, uh, Mm, turime mm, atsižvelgti į e, laiką. Dabar mes esame puikioje situacijoje, diskutuojame su nacionaliniu parlamento nariais. Ir turime laiko išklausyti pasisakymus. Ne visi tikriausiai užsiregistravo uh, ir paprašė žodžio, galbūt ir neusiregistravusiems dar suteiksime žodį. O pirmiausia, ponas Luidžiai Familieti iš Italijos, pirmasis iš užsiregistravusių, prašom. Le questioni oggetto di questa sessione di lavoro rivestono la massima importanza non soltanto a livello Ačiū pirmininkė. Šią popietę svarstama tema yra nepaprastai svarbi, ne vien tik bendrai Europos Sąjungai, bet ir kiekvienai atskirai valstybė nariai. Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose yra nepaprastai svarbus. Mes tengiamės kiek tai suvienodinti teisinės sistemas. Lisabono sutartis nurodo, kuriuo keliu reikėtų žengti, galvojant apie abipusį pripažinimą, apie e, geresnės galimybės turėti prieigą prie prie teisinės e, sistemos ir taip toliau. Alternatyvų paiešką paminėčiau, pavyzdžiui, kai na kalba apie ginčio sprendimą, paminėčiau taip pat ir šiais lausimais užsijimančių darbuotojų apmokymą, pradant nuo teisėjų ir taip toliau. Stoholmo programa e, turėtų sustiprinti mūsų galimybės e, dirbti šioje srityje, kaip ir daugelį kitų iki šiol. Uh, Bendros rinkos e, sukūrimas, e, bendros teisinės erdvės sukūrimas per skirtingų teisinių sistemų vienodinimą reikš, kad žmonėms bus galima realiai padėti, ypač kai eina kalba, pavyzdžiui, apie tai, kad reik, siekiam kaip įmanom labiau sumažinti išlaidą, sutrumpinti teismo procesus. Pavyzdžiui, mano šalyje Italijoje tai e, tikrai procesai ir brangus, ir ilgi. Uh, Tai reikia dirbti toje srityje, kad prieiga prie teisingumo taptų tikrai realią teisę. Teismų bendarbiavimas civilinėse bylose yra labai svarbus. Reikia galvoti apie keitimąsi pažangiają praktiką, reikia galvoti apie tai, kad žmonės galėtų realiai naudoti savo teisėmis. Žinoma, valstybių narių teisės aktai yra labai skirtingi, e, kai na, kalba pavyzdžiui apie valstybių konstitucinę teisę. Tie skirtumai yra dideli, bet reikia nepamiršti, pavyzdžiui, ES veikimo sutarties ketvirto straipsnio ir Panetain, pavyzdžiui, kalbėjo savo įžanginėje kalboje, kad reikia derinti teisinės nuostatas ir žengti į priekį. Bet nepamiršti ir to, kad kiekvienos valstybės narės mm, teisinės sistemos reikia paisyti. Taigi, kai eina kalba apie valstybių narių bendradarbiavimą civilinės teisės rytyje, ypač reikia galvoti apie paveldėjimo um, nuostatas e, ir taip pat e, kiek sutuoktinių teises į turtą, e, į jo pasidalymą. Nekarta parlamente yra pasakyta, kad uh, nereik, kad reikia, aišku, tobulinti teisinės nuostatas, tačiau priimant e, teisinės nuostatas nereikėtų pakengti tų valstybių narių teisinėms sistemoms, kur yra užtikrinta pakankamai aukšta apsauga ir pakankamai didelės teisės. E, bet, aišku, reikia vienodinti valstybių narių teisės aktus, bet nepamiršti atsargumo principo labai svarbu nepamiršti skaidrumo ir aiškumo, kad sprendimus būtų galima aiškiai pagrysti ir paaiškinti. Aišku, sritis yra jautri ir mm, reikia dirbti atsargiai, kad iš kažkurių valstybių narių nebūtų atmetimo reakcijos. Ačiū. Toliau panas senatorius plačiai iš Lenkijos. Ačiū pirmininkė, kolegos. Visų pirma, norėčiau pasakyti prancūziškai. tiesiog iš pagarbos šiam miestui ir visiems kolegoms prancūzams. Bet kadangi pirmininkas yra iš Lenkijos, tai aš toliau kalbėsiu jau lenkiškai. E, po pierwsze w zakresie tego, e, co powiedziała pani Pirmiausia, sureaguosiu į tai, ką pasakė ponia Aleksandra Tein. Lenkijoje dabar yra kaip tik tvirtinama tai, kuo prancūzai vadina paks arba teisės aktai susijusiai su mm, registruota partnerystė. Pirmieji bandymai buvo nevykę ir gyventojų piliečių platforma, kurios atstovas aš esu, pasisako už šį sprendimą, tačiau aš manau, kad um, primetimas ar Lenkijai, ar kitai valstybei nariai kažkokių sprendimų šioje srityje yra nepriimtinas. Ir aš sutinku su tuo, ką, ką tik pasakė kolega iš Italijos. Tai yra itin jautri sritis, jautrus jauti problema ir bet kokios pastangos spręsti šios klausimus e, virš nacionalinių lygmenių, atsižvelgiant į labai skirtingas valstybių narių teisinės struktūras, taip pat pasaulyje žiūrą ir kultūrinės tradicijas, tos pastangos yra rizikingos. yra Prancūzijos patirtis po to, kai buvo leista susituokti tos pačios lyties asmenims. Ta patirtis mums suteikia peno apmąstymams. Protestai, kurie nusirito per Prancūziją, yra labai iškalbingi ir rodo, kokia tai yra jautri problema. Mums Lenkijoje tas tolesnis žingsnis, būtent leidimas tuoktis tos pačios lyties asmenims, yra dėja labai svarbus argumentas prieš partnerystę registruotą. Mūsų šalyje viršų ima tie, kurie teigia, jog partnerystė yra tik pirmas žingsnis prieš leidžiant tos pačios lyties asmenų santokas ir prieš leidimą įvaikinti tokiams poroms vaikus. Ir mūsų šalyje, ir žinome, kad ir kitose šalyse tikrai tai yra klausimai, kurių atveju nėra sutarimo ir nuomonės išsiskiria. Tai čia pirma pastaba, reaguojant į tai, ką sakė ponia Aleksandra Tein. Uh, O dabar, kalbant apie šeimos teisę, Lenkijoje ne tik domimasi tuo, kad reikėtų konkrečių tarp valstybinių taisyklių ir mes remiame tokius sprendimus. Deja, mes turime tikrai negatyvios patirties susijusios su teismo sprendimais dėl vaikų, e, kurie E, gimsta tarptautinėms mišrioms poroms. Taip jau atsitiko, kad e, Lenkai dažniausiai yra emigrantai ir dažnai turi tą emigranto statusą, gyvena Prancūzijoje, Anglijoje, Skandinavijoje. Ir turime tokios patirties, ir čia kalbu kaip advokatas, Aš specializavausi prieš tapdamas parlamento nariu, specializavausi šeimos teisėje ir patirtis rodo, kad beveik šimtų procentų atveju tokiuose mm, tokiais atvejais, nepriklausomai nuo to, ar kalbam apie Lenką vyrą ar Lenkę moterį, vaikai yra pripažįstami ir paliekami su e, tėvais kilusios iš tos šalies, kuri yra gimtoji ar negimtoji um, Lenkams. Ir labai mes Lenkijoje dažniausiai, Lenkijoje dažniausiai paliekiami vaikai E, moterims 90 procentų beveik atveju. Tai mums yra labai jautrus klausimas ir mums atrodo, kad reikia mm, vaikus palikti vienam iš tėvų remiantis objektyviais kriterijais, kur vaikui bus geriau, o neremiantis tuo, kad kažkurioje valstybėje narėje yra sprendimą priimantis teismas. Ir mums Lenkijai šis klausimas yra labai uh, svarbus. Yra ir dar viena problema, dėja, kuri dažnai kyla ir kuri susijusi ne vien su Lenkais, bet ir kitomis tautomis, ne vien Europos Sąjungos tautomis kalbu dabar apie mm, atvejus ir Norvegijoje, ir Vokietijoje, kitose šalise, kur labai Lengvai emigrantų vaikai, emigrantų iš Lenkijos, iš kitų šalių, jei yra menkiausių kažkokių pažeidimų, nusižengimų, yra perdodami norvegų, vokiečių ar švedų šeimoms. Mes manome, kad Europos lygmenių, kai yra sprendžiami šeimos teisės klausimai ES mastu, tai turėtų būti labai svarbus elementas, jį turi būti atsižvelgta ir mes stengsimės daryti įtaką šiame darbe kad į šią problemą būtų atsižvelgta. Ačiū. Bardzo dziękuję, panie senatorze. Ačiū, ponui senatoriui. Netrukus paprašysiu Aleksandros, galbūt jie išsklaidys jūsų nuogastavimus susijusius su tais dviem reglamentais, dėl kurių šiandien balsavome Teisės reikalų komitete, būtent reglamentas dėl sutoktinių turto režimo ir registruotų partnerysčių. Mes tikrai ilgai kalbėjome apie šios reglamentus, kalbėjome apie mechanizmus, kurie galėtų apsaugoti teisinės sistemas, kurios turi mm, galbūt ne pirmenybę, bet išskirtinės teisės, nustatant teisės aktus, kuriais reglamentuojami uh, santykiai ar partnerystė, o kalbant apie kitus jūs minėtus klausimus, tikrai tai yra pavyzdžiai, kurie rodo, kad reikalingi ES lygmens teisės aktai šioje srityje. O kalbant apie šeimos teisę, žinome, kad mums tikrai tenka labai menka kompetencija ir Europos parlamentas labai mielai prisidėtų prie e, darbų skirtų reglamentuoti E, partnerystės ar e, santokas ar vaikų patikėjimą vienam iš sutoktinių ar partnerių ir tos nuostatos, kažkokie standartai bendri turėtų būti visoje Europos Sąjungoje. Tikėkime, kad galiausiai toks darbas prasidės ir vyks. Netrukus žodis Aleksandrai, noriu paklausti, ar kas nors dar norėtų pateikti savo pastabų ar užduoti klausimų. Jeigu nėra norinčių pasisakyti, tai prašom Aleksandrą. Ja, vielen Dank an die beiden Kollegen für ihre Ausführungen. Äh, Ačiū abiems kolegoms už pasisakymus. Äh, kolega Lechneris E, savo įžangoje taip pat išsakė štai kokią mintį. Kuo labiau gilinėsi į atskiros valstybės teisinę sistemą, tuo daugiau skirtumų pastebi šeimos ir paveldėjimų teisėje. Todėl aš pritariu pono Lechnerio nuomoniai, jog negalime tikėtis harmonizuoti per ateinantį dešimtmetį nuostatų šioje srityje. Galbūt pradžioje šiek tiek pernelyg optimistiškai vertinau tokias galimybės. Aš esu e, teisininkė pagal išsilavinimą, esu dirbusi notarė ir e, turiu nemažai darbo su paveldėjimu ir testamentais patirties. Taigi e, suderinti arti e, valstybių teisės sistemų mes nesiekėme. O kalbant apie nusavybės teisę, tai, tai iš vis tikriausiai niekada neįvyks šioje srityje. E, ponas Lechneris kalbėjo apie paveldėjimų teisę, tai šiek tiek kitokias sritis, bet nusavybės teisėje mes nesikeš, nusavybės teisės srityje mes nesikišame į vidaus teisę. Tačiau, kai kalbame apie porą, kuri e, skiriasi ir jai reikia e, paskirstyti turtą pagal tam tikrą jurisdikciją, tai tuomet šie klausimai sprendžiami. Tačiau jie, jie gyveno skirtingose valstybėse, iki šiol gyveno Italijoje, išsiskiria ir vienas iš jų persikelia gyventi į Lenkiją. Tai gali susidaryti tokia situacija, kad vienas kreipiasi į teismą Italijoje, kitas kreipiasi į Lenkijos teismą. Nežinau, tarptautinės privatinės teisės e, detalių nuostatų kartais E, yra skirtumų, kai kuriais atvejais vieno šalies sistema yra palankesnė, kalbant apie nusavybės teisę arba žemės nusavybę reglamentuojančią teisę, bet savo, netgi savo kilmės šalyje e, ta pora gali tikėtis kitokios, skirtingos sprendimo. Pavyzdžiui, Italijos teismai teiks, kad jų atveju taikytina Italijos teisė, o, jų, o Lenkijos teismai teiks, kad Lenkijos. Yra buvęs toks atvejs, kuomet pora septyneris metus bilinėjosi ir e, teismai paskelbė skirtingus sprendimus, bet tai jiems visiškai buvo nenaudinga. Tai yra, e, reiktų užtikrinti, kad nuo pat pradžių ab, ab, abu sutoktiniai, abi poros pusės žinotų, e, ko, kokia e, teisė taikytina, ar tai yra santoka, ar tai yra registruota partnerystė, jei neregistruota partnerystė taip pat, kas tokiu atveju galioja ir kurio, kokia teisė bus taikoma nusavybei. Arba reikia su, suteikti porai pasirinkti, kurios šalies teisė bus taikytina, bet su tam tikrais apribojimais. Ir kai valstybės narės kai kalbame apie konkrečias valstybės narės, apie valstybės narės, kuriuose nėra registruotos partnerystės instituto arba kurios nesirengia to instituto sukurti e, tais atvejais. Užsienio teismų sprendimai įmagalioti, pavyzdžiui, Vokietijos teismuose e, tos pačios lyties asmenų santoko atveju. Aš žinau vieną tokį atvejį, pora e, gyvenusi Berline persikėlė į Lenkiją. Ir Lenkijos teismai šiuo konkrečiu atveju traktuoja tą, jie turi pripažinti partnerystę, kuri buvo registruota Berlyne, Vokietijoje. Kartais para, išsikelia į kitą valstybę, kurioje nepripažįstama registruota partnerystė tos pačios lyties asmenų sąjunga. E, bet Teisingumo teismas jau yra paskelbęs keletą nutarčių vienoje. Šiuo klausimu viena iš jūs įsteigia, kad uh, pagal taikytiną teisę, pavyzdžiui, abu poros asmenys yra e, visiškai nesusisaistę jokiais išės, nes tai yra dvi e, e, lesbietės. O toliau vaikai. E, Vaikų, regis, vaikų registravimas mokykloje, darželėje. Čia iškyla problemų, nes kai kuriuose šalise vienas iš tų tėvų net ne, nepripažįstamas kaip tėvas arba motina. Na, turime ieškoti praktinių sprendimų. Kitokie sprendimai neįmanomi, tik praktiški. E, tie vaikai turi lankyti kažkokias institucijas. Yra atvejų, pavyzdžiui, vaikas gimęs Portugalijoje, bet Portugalijos valstybė teigia, kad konkrečios šeimos tarpusavio santykiai yra juridiniai santykiai yra nepaprastai sudėtingi, nežinau, ar tas vaikas buvo įvaikintas ir valstybės atsakas yra štai koks, negalime e, nuspręsti, kokios tautybės yra tas vaikas ir užtrunka keletą, reikia keleto metų, kol tas klausimas susprendžiamas, bet tam vaikui reikia paso. Nežiūrint, tai jis paso neturės keletą metų ir ta pora net tris metus negalės vykti į jokią užsienio valstybę. Uh, E, mes, dirbantis Teisės reikalų komitete, žinome, kad tai yra su praktiniais dalykais susiję klausimai. Juos reikia spręsti. Negalite tikėtis, kad žmonės lauks 2-3 metus, kad jų vaikui būtų užduotas pasas ir, ir, ir tik tai vienas asmuo keliaus, nes kitos mens tapatybė nepripažįstama. Iki šiol nei Lenkijos, nei Italijos teismai nėra aiškiai pareiškę, kad jie nenori turėti nieko bendra su registruotomis partnerystėmis, nes iki šiol jie nebuvo verčiami to daryti. E, Italijos, Portugalijos teismai tą, tą klausimą sprendė. Ir, pavyzdžiui, ta pora paprašys padalinti turtą. Tokia pora paprašys padalinti turtą. E, Žinome, kad jei kalbame apie registruotinę partnerystę ir žinome, kokia teisė taikytina, tačiau jei valstybė nepripažįsta registruotos partnerystės, jiems teks grįžti į tą valstybę, kurioje registruota partnerystė pripažįstama ir turtas bus padalintas pagal tos valstybės teisę. Ir iki šiol buvo iškilę štai kokių problemų. Kai kurios valstybės baiminosi, kad uh, pripažindamos kitoje šalyje, užsienyje registruotą partnerystę, jos tai paskatins savo piliečius mąstyti štai, kaip jeigu pripažįstate užsieniečių registruotą partnerystę, tai šalies piliečiai irgi tikriausiai gali tokias partnerystės registruoti. Tačiau yra, sus, egzistuoja daugybė integruotų saugiklių ir tikriausiai tai, tai Nėra precedento tuo baimintis ir asmenys, kurie yra įregistravę savo partnerystę kitoje valstybėje, visiškai negali takoti Lenkijos piliečio reikalavimų pagal Lenkijos įstatymus ir, ir padėti ar nepadėti nuspręsti e, sukurti registruotas partnerystės institutą Lenkijoje. Vaikų globa ir priežiūra. Mano kolegos jau minėjo, kad mes e, šios srities, šioje srityje nuostatų nerengėme, nes neturime kompetencijų šioje srityje. E, parlamente rengiu pranešimą e, dėl Hagos konvencijos, dėl vaikų, dėl vaikų grobimo ir susijusių klausimų. Ir šiais klausimais Vokietijos teismai yra palankus tik, tik vokiečių tautybės tėvams spręsdami tokias bylas. Na, nėra kita vertus statistinių duomenų, kurie būtų renkami, jeigu, poros yra, jeigu poroje e, yra skirtingų tautybių žmonės. Mm, nėra statistinių domenų, kuriam jų priskiriama globa ar būtinai vokiečiui vokietiai. E, Kartais e, lygiai taip pat e, vokiečiai, kurie yra viena iš poros šalių, skundžiasi dėl, dėl sprendimo, taigi negalima teikti, kad vokiečiams visada e, teikiama pirmenybė. Aš žinau taip pat, kas vyksta Prancūzijoje. Prancūzai kartais e, skundžiasi dėl to, kas vyksta Vokietijoje. Ateityje, manau, galime tikėtis, jog teismai veikiausiai pradės rinkti duomenys apie tai, kas vyksta ir, ir kokios tendencijos ryškėja. Uh, Kalbame apie atvejus, kuomet trečiosios šalis yra susiję ir šeimos teisės nuostatos tampa aktualios. ES piliečiams gavoja Hagos konvencija, bet mes teisės reikalų komitete sprendžiame tik tai štai kokius klausimus. Ar ES gali pareikšti kad ji prisijungs prie, prie kažkokio tarptautinio dokumento ar atskiros valstybės narės tai turi pareikšti. Tai, tai dar vienas dalykas. Išlaikimas. Šį klausimą nagrinėjame. Dažniau tai liečia tėvą, kartais ir motiną. Jeigu tėvas nemoka alimentų išlaikymo išlaidų ir persikelia gyventi į kitą valstybę, motinoms sunku išsieškoti e, joms priklausančias lėšas išlaikymui iš kito, iš tėvo. Ir tai, tik tokius tarp valstybinius atvejus nagrinėjome, nes e, kitais atvejais mums nėra suteikta kompetencijų. Ačiū. Tai, ką sakė Aleksandra, atsakydama į nacionalinių parlamentų atstovų klausimas ir klausimas ir pastabas rodo, kiek e, daug yra dar erdvės šeimos teisės rytyje, kur Europos e, parlamentas tikrai galėtų imtis iniciatyvos. Tačiau, kaip sakau, e, valstybės narės turi imtis atitinkamos iniciatyvos ir sutikti su tuo, kad Europos parlamentas priimtų tam tikrus sprendimus, nes kol kas tokios kompetencijos neturime. Dabar suteiksiu žodį Kurtui Lechneriui, galbūt jis norės atsakyti į klausimus susijusius su paveldėjimu ir tuomet jau baigsime šią diskusijų dalį, prašom. Jensche Kollege musste wohl, der das äh, Problem angesprochen hat, äh, wahrscheinlich auf dem Flieger, äh, will doch ein paar Sätze. Italijos kolega iškėlė šį klausimą, kurį norėčiau papildyti, mm, eina kalba apie mm, tarpusavę pripažinimą. Teisininkai šioje salėje žino, apie ką eina kalba. Yra problemų, pavyzdžiui, su kalba, su vertimu, kai eina kalba apie būtent e, paveldėjimo klausimus. Labai dažnai susidurėma su vertimo problemomis ir tarpusavio pripažinimas, na, kaip ir gerai, bet komisijos pasiūlyme yra buvę problemų, pavyzdžiui, su atitinkamų priemonių paminėjimu. Dažnai a, vertimas yra labai miglotas, neapibrieštas, kai na kalba apie paveldėjimą, o reikia labai konkrečių apibrėžimų, labai specialių specifinių įvardyjimų. Ir e, kaip kolegos kalbėjo apie tai, iš tikrųjų tarpusavio pripažinimo atveju būtinai reikia, kad būtų viskas aišku. Italai puikiai tai žino, pavyzdžiui. Buvo Mm, rimtų problemų valstybės narėse su materialinė teisė paveldėjimo srityje ir teisės aktų spektras paveldimo srityje buvo labai platus e, tiek materialinė teisė, tiek procesinė teisė buvo labai skirtinga skirtingose valstybėse narėse. Aišku, tai techniniai klausimai, bet žvelgiant retrospektyviai, tai uh, materialinėje teisėje, pavyzdžiui, tarkim, buvo problemų su, su Italijos, Prancūzijos ita, teisinėmis nuostomis, gal kiek mažiau su Vokietijos teisinėmis nuostatomis Austrijoje, bet irgi šiek tiek buvo tokių normų, pavyzdžiui, dėl rezervuotos tam tikros dalies, paliktos dalies, kad su tuoktinė, su tuoktinė turi teisę į tam tikrą, pavyzdžiui, um, dalį turto, priva, kas, kad tai būtų privaloma turto, mm, paveldimo turto dalis. Visą tai reikia atsižvelgti tuos skirtumus teisinėse nuostatose. Mm. Ir Aišku, kad e, kyla problemų, pavyzdžiui, dėl teisinio aiškumo, pavyzdžiui, tai, e, tam sutoktiniui, kuris palieka palikimu savo turtą ir tam sutoktiniui, kuris paveldi tą turtą, pavyzdžiui, dėl to, dėl to kad yra skirtingos nuostatos dėl privalomos dalies sutoktiniui. Uh, Italijos nuostatose, teisinėse nuostatose yra labai e, daug apie tai, pavyzdžiui, pasakyta, Belgijos sistemoje yra kitaip, Vokietijoje kitaip, e, kai kuriais atvejais piliečiai gali rinktis e, tą teisę, kurią nori, gali, kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, pagal teisinės nuostatas, tarkim, tas, kuris palieka savo turtą testamentu, gali rinktis, kam palikti tą turtą, pavyzdžiui, Italijoje gali pasirinkti, kas kas paveldės. Belgijoje tuo tarpu yra labai aiškiai nustatyta, kad kas privalo paveldėti turtą. Uh, kai kuriuose mm, valstybėse prival, dėl privalomos palikimo mm, dalies e, yra mm, skirtingos nuostatos, pavyzdžiui, pagal gyvenamą vietą. Vokietijoje gan nuosaikios tokios yra teisinės nuostatos. E, e. Taigi, Pavyzdžiui, Anglijoje, Velse nėra nuostatų dėl privalomos palikimo dalies. Yra, aišku, dėl gyvenamosios vietos tam tikrų nuostatų, kad dėl teisės į būstą, bet dėl privalomos palikimo dalies nėra. Ir tarkim, jeigu pavyzdžiui, Italijos pilietis persikėlė į Jungtinę karalystę, kaip tada yra su privaloma palikimo dalies nuostatomis. Jos būtų galiojusios Italijoje, bet Jungtinėje karalystėje jau jos nebegalioja. Ir, nei, ir jeigu yra tokia visiška laisvė piliečiam persikelti, pakeisti gyvenamąją vietą, tai kaip tada, jeigu žmogus persikėlęs, pakeitęs gyvenamąją vietą, paskui ten numiršta, pavyzdžiui, kaip su palikimu. Uh, Labai svarbu, kad nebūtų teisinių nuostatų kolizijos. kompromisas su Junktinė karalystė e, nepavyko šio klausimu. Asmeniškai aš turiu pasakyti, kad, na, aš nelabai jau taip, e, man nelabai patinka ta, tos nuostos dėl, privalomos, dėl teisės gauti privalomą palikimo dalį. Junktinėje karalystėje yra teisė susigražinti tam tikrą palikimo dalį, tai irgi buvo tokia kliūti susitarti um, tarp valstybių. Uh, jeigu yra jau teisė priskirta, palikimu paskui nebėra, teisės, uh, nebėra galimybės ateisę panaikinti. Tokie klausimai gali būti išspręsti tik tai uh, pasakant, kad pavyzdžiui, kai pereina nuosavybė, kol dar asmuo yra gyvas, tai įprastinės gyvenamosios vietos klausimas um, būtų priimamas domen. Pavyzdžiui, jeigu prancūzas ir italas persikeltų gyventi Junktinę karalystę ir uh, perdotų mm, savo nuosavybės teises tuo met, tai tuo met pagal šį reglamentą jų gyvenamoji vieta būtų Junktinė karalystė, paskui jie grįžtų į savo gimtą šalį. Nežinau, kiek dėl to būtų kilę problemų, pavyzdžiui, tarp Prancūzijos ir Vokietijos Pavyzdžiui, jeigu tas asmuo, tarkim, paskui grįžta į Vokietiją, kaip tada būtų su tuo um, turto perdavimu. Pavyzdžiui, asmuo um, persikelia iš Prancūzijos į Vokietiją, visai um, per, per sieną, tarkim, jis gyveno vos keli kilometrai ir vis taiga persikėlė į kitą sienos pusę, e, jis gyvena dabar jau Vokietijoje, tai tada um, tas turto perdavimas vyktų pagal e, gyvenamosios vietos, tai yra Vokietijos įstatymus. Na, man kaip ir dėl to nekyla problemų, tačiau e, tos valstybės, kurios turi labai griežtus įstatymus dėl teisės į privalomą palikimo dalį, Prancūzija, Italija, man atrodo, čia išvelgtų rimtų problemų. Nesu tikras dėl Ispanijos, man atrodo, kad e, jos galvotų, kad jų materialinė teisė yra labai kišamasi. Tai daryčiau prielaidą, kad e, atsižvelgiant į tai, kad 24 valstybės narės yra pasirašysios reglamentą Mm, tai aš daryčiau prielaidą, kad gali būti įmanoma netaikyti tos mm, nuostatos dėl gyvenamosios vietos. Bet dabar kaip su islamiškomis valstybėmis, pavyzdžiui, Maroko kitomis e, šalimis. Čia, e, pavyzdžiui, paveldėjimo klausimas būtų labai įdomus. Pavyzdžiui, pagal islamiškus paveldėjimo e, įstatymus sūnui priklauso dviguba dalis palyginti su to, kas tenka dukrai man kiltų problemų, pavyzdžiui, man, man atrodo, kad čia būtų gan rimtas klausimas, toks įdomus klausimas ir čia turbūt teisininkų nuomonės labai išsiskirtų. Uh, Vokietijos e, žemės aukščiausias įstatymas vienas yra nusprendęs, kad e, marokietis tėvas turėjo teisę parašyti tokį testamentą, kad e, sunus gautų tam tikrą privalomą palikimo dalį, o dukra gautų tik taip pusę tos dalies, bet tuomet turi būti ta pusė išmokėta pinigais, neturtu. O jeigu O jeigu būtų tas marokietis tėvas nepalikęs testamento, tai tuo metu būtų įgavusi teisę ne tik tai į pusę pinigų, bet ir į pusę kito turto, taigi dalis būtų buvusi daug didesnė. Šis reglamentas sėtinas su tikrumu, su teisiniu aiškumu Um, kad um, asmuo, kai, kai numirs, būtų garantuotas dėl to, kaip jo palikimas bus paskirstytas. Ačiū Kurtui Lechneriui, ačiū ponai Od Fiorini, ačiū Aleksandrai Tain. Tuo ir baigiame šią diskusijos dalį. Kita dalis, jie vadovaus uh, ponas Luigi Berlingeris.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 Siamo arrivati all'ultimo, all'ultima sessione, la quarta. Kolegos, dabar vyks ketvirtosios, paskutinės temos svarstymas. Kalbėsime priemonėmis, prie, apie priemonės, kuriomis galime plėtoti veiksmingą Europos teisminę kultūrą. Prieš pereidamas prie šios temos svarstymo, Norėčiau e, padėkoti Kurtui Lechneriui, nes jis buvo Europos parlamento nariu iki praėjusių metų ir jis rengė pranešimą dėl paveldėjimų teisės. Ir tai buvo išties e, darbas pagal labai sudėtingą ir, ir, lab, ir užsitęsusią procedūrą. E, ir paprastai rengiant es teisės aktus e, tai užtrunka, bet ši procedūra truko dar ilgiau. Reikėjo rengiant šį teisės aktą suderinti tikrai labai didelius prieštaravimus, ne tik skirtingas tradicijas, bet ir pabandyti sureguliuoti kai kuriuos žmonių kasdienio gyvenimo aspektus, nes dėja visi e, kažkada iškeliauja į nebūtį, o ne kai kurie. Ir kai kurie mirdami nori palikti savo turto. Ir valstybių narių tradicijos šioje srityje yra tikrai labai skirtingos. O ponas Lechneris dirbo nepaprastai intensyv, intensyviai, e, daug, ilgai ir labai kantriai, nes kantrybė būtina, jeigu norite kažko pasiekti, rengiant Europinį teisės aktą. Kaip jau sakiau, darbas buvo nelengvas dėl to, kad valstybių narių tradicijos skiriasi ir viskas darbas buvo sudėtingas, nes valstybės e, norėjo laikytis tų tradicijų. Ir kadangi čia yra nacionalinių parlamento atstovai, norėčiau pasakyti, kad e, įstatymų kuriejai, ar tai būtų Europos parlamento nariai, ar nacionalinių parlamentų nariai, yra pasirengę ir gali renkti teisės e, nuostatas, tačiau juos netaip smarkiai domina tai, kas vyksta po to, kai tie teisės aktai būna parengti ir priimti, kuomet jų poveikį patiria piliečiai. Taigi, kas vyksta? Dažnai m, mm, tų įstatymų poveikis būna netoks, kokio mes tikėjomės ar suplanavome, nes realybė viską keičia ir, ir, ir pati realybė keičiasi. Todėl kai rengiame teisės aktus, turėtume nepamiršti, kad svarbu ne tik juos parengti, svarbu juos parengti taip, kad jie praktiškai funkcionuotų ir sukurti tokias sąlygas, kad galiojantis įstatymas pozityviai veiktų tą konkrečią situaciją, kurią jis skirstas. Kai kurie kritikai teigia, kad ES kuria korpus juris, sukūrė korpus juris, e, teisiną, kuris yra didžiulis, milžiniškas, tačiau tik 5 procentai piliečių ir, bent, ir tik tik kuriuose sritise e, gauna naudos iš tų daugybės nuostatų galiojimo. Tas pats, kaip nusipirktum Ferrari ir važinėtum juo 30 km per valandą greičiu. Rezultatas nepateisina pastangų, kurias reikia investuoti, kad sukurtum tą teisės aktą. Ir todėl reikia mąstyti apie tai, ką mes darome ir kaip e, visuomenė įsisavina tuos mūsų kuriamus teisės aktus. Taigi šiandien svarstome ketvirtąją temą. ir kalbame apie Europos teisinės kultūros kūrimą. tie, kurie, e, yra, kurie dirba teisės srityje, teiks, kad žmonės gimsta su tam tikra teisinė kultūra arba tam tikroje teisinėje kultūroje. Ir kad e, teisingumo Europos suvokimas ir idėja yra visur ta pati, tai iš esmės yra etiško elgesio koncepcija ji ta pati, tačiau tradicijos šal, skirtingose šalise skiriasi ir kartais tie skirtumai yra nemenki. Nežiūrinti tai, mes visi esame tos pačios bendrijos Europos Sąjungos nariai ir teisėkuros Europos Sąjungoje patirtis rodo, kad Europa tampa e, tokia vieta, kur skirtingos nuostatos ima susilieti ir lydytis. E, Ir nors e, skirtingų šalių nuostatos sukurtos labai skirtingos jie kultūroje, jos, jos gali susisieti. Ir daug kas dabar keičiasi. Pavyzdžiui, žinau, kad anksčiau buvo labai sunku išversti e, juridinį asmenį, juridinio asmens savoką iš ital, italų į anglų kalbą. E, aš pats esu iš Romos, ir man pradžioje tas vertimas angliškai legal personality atrodė labai nepriimtinas, bet būtent tai ta savoka reiškia. Kalbant apie kultūrą, kultūros kūrimą, aš taip pavandy, tą mūsų bendryje aš pavadinčiau poligaminę santoka 27 valstybių narių. Ir mes viena vertus stebime ir kaitą e, teis, teisininkų, teisėjų profesijoje. E, nes, nesakyčiau, kad tai yra kaita, tai veikiau yra plėtoti. Kalbu apie teisėjų rengimus, mokymus, teisėjai, jų mokymai, kokiu pavydalu tie mokymai turėtų vykti. Bent jau, bent jau porą progų Europos parlamentas yra parengęs ir, dokumentų ir yra išreiškęs savo nuomonę tuo klausimu. Dėl Stoholmo programos ir iniciatyvos mes pasidalinome savo mintimis šiuo klausimu ir visuomet akcentuojame tai, kad reikia kurti Europos teisminę kultūrą. Noriu prisiminti Eurinfra e, Niderlanduose sukurtą programą ir asmo, kuris ypač e, prisidėjo prie sukūrimo, ponas Winfrey, yra čia. Mums labiausiai rūpi ir mums naudingiausios būtų palyginamosios studijos. E, jų dėka būtų galima išlaikyti mm, aukštą Europos teisingumo sistemos kokybę. E, ir mm, čia kalbu apie nacionaliniuose teismuose dirbančius teisėjus ir Europos teisėjus ir žinau, kad komisija parengs palyginamąją lentelę, kurią mums pristatys šią temą. Norėčiau dar štai ką pasakyti. Jei norime skatinti ne tik teisės nuostatų kūrimą, bet ir tų teisės nuostatų įgyvendinimą, įstatymų įgyvendinimo užtikrinimą, tai vienas iš būdų tai pasiekti yra kurti bendrą Europos teismų kultūrą. Ir kreipiuosi į RUD Vinterį, kuris yra Niderlandų e, administracinio prekybos ir pramonės teismo vicepirmininkas. Ponios ir ponai, man yra privilegija ir garbė būti pakviestam čia į Europos pačią širdį ir kalbėti apie mokymus, ap, apie teisinius mokymus. Aš pasistengsiu trumpai pasisakyti remdamasi savo profesinę patirtimį. Jau 25 metus um, dirbu teisėjų Olandijoje ir dirbus tomis rytimis, kur reikia nuolat taikyti ES teisės aktus. Esu prieėmė sprendimą, sprendimus dėl šimtų bylų žemės ūkio srityje E, biomokslų, verslo ir taip toliau. Taigi aš dirbu su ES teisės sritimis, dirbu su pramonės ir priekybos klausimais ir e, mano darbas suteikia man galimybę ne tik sukaupti labai daug patirties taikant ES teisės aktus, bet aš taip pat daug kartų Dažnai dalyvavau projektuose skirtuose pasidalinti savo patirtimi su kitais teisėjais kitose valstybėse narėse. Ir susitikdamas su teisėjais kitose valstybėse narėse, turėjau galimybę išklausyti jų nuomonę, jų nerimą apie probleminės e, ES teisės rytis, e, kur rasti atitinkamus e, nuostatas, kaip jas taikyti, ar yra kažkokių pagalbinių priemonių. Ir aš Niderlanduose dirbu su šiais klausimais jau nuo 2001 metų, tada aš dirbau rimtro projekte, kuris buvo skirtas išnagrinėti tokias situacijas, kai Niderlandų teisėjai turėjo nepakankamai žinių apie ES teisės aktus. Buvo nuspręsta, kad čia padėtį reikia keisti kaip įmanoma skubiau, taigi buvo sukurtas projektas sukurti naujai teisėjų mokymų ir valdymo infrastruktūrai ir projektas buvo skirtas teisėjams, kurie nesispecializuoja konkrečiose srityse, bet laikas nuo laiko turi pritaikyti ES teisės aktus, kitaip sakant, taip vadinamam vidutiniam teisėjui. Ir mes tengiamės pirmiausia didinti informuotumą apie ES teisės aktus, pasinaudojant informacinėmis technologijomis, Porta Jūris ir Porta Europėja. Buvo sukurti du portalai, taip pat E, skiriami specialūs mokymai Niderlanduose teisėjams buvo sukurti atitinkami teisėjų tinklai, e, subūrė teisėjus iš įvairiausių e, institucijų ir teismų institucijose. Ap, apskritai rezultatai buvo labai pozityvūs ir mes pasinaudojome tokia projektų struktūra, kuri buvo tikrai veiksminga ir atlaikė laiko išbandymus. Ir dabar aktualios tos pačios problemos. Pirmiausia, kaip gauti reikiamą informaciją ir kokiais informaciniais kanalais. Tai, tai yra tas techninis etapas, kuris labai svarbus. Antra, reikalingos žinios, kaip valdyti tą informaciją, kaip taikyti ES teisės aktus. Taigi švietimas, mokymai čia e, šiuo atveju labai svarbus. Ir trečia, grandis, profesionalai teisėjai pasirengę pasidalinti patirtimi ir informaciją su kolegomis. Tai tokia struktūra, kuri buvo ištobulinta, parengta ir suteikia mums dabar galimybę e, keistis patirtimi e, teisėjų tinkle. Kas nuolat yra labai svarbu, tai yra tai, kad jeigu yra pasikeitimų vienoje iš trijų grandžių, Tai daro poveikį visai struktūrai ir visada yra pasikeitimų kitose dviejose grandyse ir Niderlandų kompetitingos institucijos atlieka valdymo ir koordinavimo vaidmenį, kalbant apie šią trijų ramšių struktūrą. Dabar mūsų turima sistema ir ta trijų etapų sistema, trijų dalių sistema gerokai pasikeitė. Mes turime visai kitas technologijas, technologijos gerokai pažengė ir ta galimybė gauti informaciją dabar yra daug didesnė geresnė. Taigi informaciją gauti lengviau ir apie ES teisės aktus. Taigi pirmoje grandyje ar tame ramstyje įvyko daug pasikeitimų, technologijos pažengė į priekį ir atitinkamai dabar turi keistis kiti ramšiai, keistis mokymų struktūra ir keistis teisėjų dalymasis patirtimi ir koordinavimasis. Taigi tas trijų ramščių projektas, ta struktūra vis dar tebe galioja, tik tai skiriasi skirtingų ramščių turinys ir jų tarpusavio ryšys. Vis dar labai svarbus mokymų etapas e, ir kadangi informacija lengviau pasiekiama, lengviau gaunama, tai ir tas mokymo elementas gali būti kitaip formuojamas. Patobulėjo technologijos ir Dabar yra daug įvairių mokymo um, galimybių - elektroniniai mokymai, internetiniai mokymai, webinarai, internetiniai kursai ir panašiai. Ir tinklai ryšiai teisėjų vis dar yra svarbus ir aktualūs, bet irgi veikia kitaip nei anksčiau. Taigi mes palikome, dabar jau atsisakėme senų metodų ir prisitaikėme prie naujų aplinkybių, naujos aplinkos. E, be bejonių, jeigu norima sukurti kažkokią gražią melodiją, tai visos natos turi būti savo vietoje. Tai pagrindinė sąlyga, kaip muzikantai gali Mm, perteikti muzikos esmę melodiją, tai, ką girdės publika. Taip pat ir dabar, kalbant apie technologijas, mokymus ir tinklus, viskas turi būti taip pat tinkamai suderinta. Technologijos turi padėti lengviau organizuoti mokymus ir informacija turi būti pateikta logiškai Ir galiausiai viskas turi tarnauti tinklams, tinklai turi pasinaudoti taip pat moderniomis technologijomis ir siekti savo tikslų, keistis informaciją, pastebėti naujausius pokyčius teisės rytyje ir užtikrinti visiems prieigą prie tų žinių, kurios yra sukaupiamos atitinkame tinkle. Dažnai dabar girdime, kad trūksta laiko, trūksta lėšų ir technologinė pažanga gali būti tas veiksnys, kuris paskatins konkrečius veiksmus ekonominė prasme sudėtingomis aplinkybėmis turi būti sukurti nauji darbo metodai. Dabar dažnai mes atsidurėme tokioje situacijoje, kai informacija, mokymai ir tinklai ne visada suvokiami kaip atskiri to paties pastato ramščiai. Kitaip sakant, natos ne visada yra savo vietoje, taigi muzikantams yra sunku perteikti melodiją, kad ir kaip dirigentas besistengtų. Ir galiausiai publika ne visai supranta, ką girdėjo. Yra labai daug teisinės informacijos susijusios su ES teisės aktais ir ta informacija išsibaršiusi visur didžiuliame interneto tinkle ir sunku ją gauti vienoje vietoje. Taigi, kaip stiprinti E, teisininkų, teisėjų mokymą, kaip įtvirtinti atitinkamas nuostatas ES teisės aktuose, kaip geriau pasinaudoti įvairių tinklų darbu. Turime galvoti apie tai ir aš galvodamas apie tai atsižvelgiu e, ar galvoju apie tokią platesnę, didesnę viziją. Svarbiausias elementas ateičiai yra mokymai, išmanimas, žinios. Informacija, švietimas ir tinklai turi būti pripažinti kaip pagrindiniai sistemos ramščiai. Bendradarbiavimas ir koordinavimas tarp šių ramščių yra būtinas. Visi teisininkai turi turėti galimybės susirasti jiems reikiamą informaciją ir ją susirasti lengvai. Ta informacija turi būti patikima, atnaujinta ir ji turi būti lengvai gaunama Ir įdžestis portalas komisijos turi būti tie vartai, kurie užtikrintų prieigą prie visos teisinės informacijos. Taip pat svarbu mokymai tam, kad būtų vystoma kompetencija ir gebėjimai taikyti ES teisės aktus. Ir kad būtų galima tinkamai keistis patirtimi. Vėlgi ta informacija uh, E, turi būti lengvai prieinama ir mokymai turi atitikti aplinkybės besikeičiančias. Reikia veiksmingesnių mokymų, e, taip pat mokymų realių laikų ir aktualių mokymų. Ir tinklai galiausiai taip pat turi atitikti tikslus ar jų veikimas turi atitikti tikslus, reikia naudotis informaciją ir mokymais, taip pat pasinaudoti skaitmeninę aplinką, kurioje gali saugiai bendradarbiauti tinklo dalyviai. Tai tokia vizija ir jį paskatino mane galvoti apie mm, tokią ateitį, kai informacija, mokymai ir tinklai bus integruoti į Europos žinių valdymo sistemą. Komisijos įdžestis portalas e, jau dabar teikia tokį bendrą vaizdą ES teisės aktų, e, aktus. Ir šis portalas gali taip pat pristatyti pagrindinius ES teisės aktų principus ir ramščius. tie principai pirmiausia e, paremti Europos teisingumo teismo praktika ir jie turėtų būti pristatyti taip, kad jie būtų prieinamesni, suprantamesni ES piliečiams ir visi teisėjai, teisininkai visoje ES taip pat e, turės paprastesnę prieigą prie teisės aktų. Tai turėtų būti toks pradinis, pagrindinis įrankis teisininkams. Toks įrankis, kokio manęs prašė ir prašo dažnai kolegos teisininkai visose valstybėse narėse. Taigi tai būtų įrankis, kuris padėtų taip pat ir prisidėti prie uh, E, daugiau nei 700 tūkstančių teisininkų mokymų visoje Europos Sąjungoje. Ir mm, visos valstybės narės turėtų išleisti apie 100 e, eurų vieno teisininko apmokymui. E, tiek lėšų reikėtų apie 70 milijonų eurų užtikrinant tinkama, tinkamus mokymus Aš taip pat e, pastebėjau, kad komisija teikia labai daug įvairios kitus ryčių informacijos internete. Galime susirasti mm, PowerPoint prezentacijas apie, pavyzdžiui, laisvą prekių judėjimą ES. Tačiau ši informacija ne visada lengvai prieinama per įdžestis portalą. Galime įvesti į Google laisvės prekių judėjimas ir um, Tokiu būdu nesunkiai susirandame informaciją šio klausimu. Deja, ne visada taip paprasta rasti informaciją apie atitinkamas Europos teisingumo teismo bylas ir informacija susijusi su tomis bylomis ne visada atnaujinta. Galime Google įvesti, pavyzdžiui, laisvas asmenų judėjimas ir informacija netokia išsami ir patikima kaip laisvo prekių judėjimo atveju. Taigi, ką aš bandau pasakyti? Bandau pasakyti, kad reikia daugiau nuoseklumo, skelbiant informaciją apie mm, teisės aktus mm, ES lygmenių. Ir galime, tai yra, turime turėti galimybę įvesti kažkokį bylos pavadinimą ir gauti informaciją apie šią bylą. Galbūt teisininkams ne visada labai naudinga ir išsami ta informacija, bet ji tikrai būtų naudinga piliečiams. Ir galime, pavyzdžiui, portale susirasti um, ABC, teisės, um, ES teisės ABC. Teisininkams tai nėra išsamus uh, informacijos šaltinis, bet piliečiams jis yra labai svarbus esminės informacijos šaltinis. Taigi, kaip minėjau, prieiga prie informacijos yra pagrindinis žingsnis siekiant e, poreikius atitinkančio mokymo ir veiksmingų teisininkų tinklų. Taigi aš kalbu apie žinių valdymą teisės rytyje ES lygmenių. Ir čia, aš manau, komisijai tenka ypatingas vaidmuo. Ir aš manau, kad reikia daugiau tinklų, nei jų yra dabar. Ir svarbu, kad ir mokymo veiksmai būtų m, mm, organizuoti taip, kad mm, mokymai būtų prieinami internete arba podcast forma būtina renkti visiems prieinamus internetinius mokymus. Kalbant apie tinklus, taip pat turėtų būti pasinaudojama skaitmeninė erdvė ir turėtų būti supažintinama visuomenė su tokių tinklų veikla ir valstybių narių tinklai tarpusavėje turėtų taip pat susisiekti ir bendradarbiauti. Grįžkime dabar nuo šių ateities vizijų. Aš manau, kad e, mes turime gebėti prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. Man atrodo, tinklų laukia šviesi ateitis jie ir toliau bus labai svarbus, nors aišku, asmeninis bendravimas akis į akį niekada nepraras savo vertės. Kaip aš ir sakiau, mums reikia, ar ta aplinka, kurioje dirba teisininkai, pasikeitė iš esmės ir tas procesas nesustos, ta aplinka toliau keisis ir reikės ieškoti naujo balanso, naujo derinio tarp informacijos mokymo ir tinklų. Ir mes turime suderinti visą tai, kad teisininkai galėtų iš tikrųjų atlikti savo darbą tinkamai, kad ta melodija skambėtų aiškiai ir garsiai. Ačiū. Voglio salutare il Presidente della Commissione Libe del Parlamento europeo. Libe komiteto pirmininkas sugrįžo. Lopez Aguilar. Noriu padėkoti ponui Rudvinter už jo kalbą. Manau, kad jūs aiškiai išryškinote, e, kad e, toks mokymas e, intelektijų pajėgumų stiprinimas neapsės be interneto, taip pat ir teisėjų mokymo srityje. Aišku, internetas negali pakeisti betarpiško žmonių bendravimo, bet vis tik tai apsėti be interneto mes irgi negalime, taip pat ir mokymo srityje. Mm, kaip ir informacijos teikimo srityje, tinklų kūrimo srityje. Manau, kad tai yra vienas kitą papildantis instrumentai. Ir reikia kalbėti ne vien tik tai apie informacijos fiksavimą, registravimą, bet ir apie e, jos plėtimą, skatinimą ir prieinamumą. Reikia kalbėti apie tai, kaip užtikrinti prieigą prie informacijos tiems, kur, kuriems ta informacija yra reikalinga. Rūdų mintis man priminė tai, ką sakė Lutero apie tai, kad reikia gerai atlikti darbą, o ne šiaip tik tai atlikti darbą. Jeigu darbas vertas, tai jį reikia atlikti gerai. tas principas yra labai svarbus tinklų kūrimo galimybės, ryšiai tarp atskirų teisės mokyklų yra labai svarbus. Ir todėl labai taip sklandžiai periname prie kito prelegento, Lais Pereira, kuris yra Europos teisėjų mokymo tinklo generalinis sekretorius, jis pakalbės apie teisėjų mokymo tobulinimą. Prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos ir nacionalinių parlamentų nariai, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Lybė ir Jūrių komitetams Europos parlamente už kvietimą Europos teisėjų mokymo tinklui dalyvauti šiame renginyje. Tikrai mums didelė garbė ir malonumas dalyvauti čia ir pasidalyti mūsų tinklo požiūrių į e, Stoholmo programos įgyvendinimą, ypač teisėjų mokymo srityje man tenka garbė atstovauti šią organizaciją Europos teisėjų mokymo tinklui ir noriu pasakyti, kad tai yra privatinė pelno siekianti organizacija registruota pagal Belgijos įstatymus, bet tai turbūt vienintelė tokia privačiai registruota organizacija, kuri apjungia viešo valstybinio sektoriaus darbuotojus iš e, visų valstybių um, narių, mm, tai ir teisėjai, ir teisės e, akademijos. E, ir mm, tarp mūsų narių yra ir Teisingumo ministerijos, pavyzdžiui, Vokietijos, Austrijos atveju, aukščiausi teismai, pavyzdžiui, Kiprose, Kipro ir Estijos atveju, teisės mokyklos, aukštosios mokyklos, teisingumo ministerijų teisinės, teisinio mokymo sistemos, tai Prancūzijos, Portugalijos atvejai būtų. Ar teisėjų vyriausiosios tarybos, pavyzdžiui, Ispanijos atvejais. Europos teisėjų mokymo tinklas sukurtas prieš dešimt metų kaip platforma, kur būtų galima keistis patirtimi tarp tų, kas atsakingi už uh, 140 tūkstančių e, Europos teisėjų ir prokurorų. Toks yra skaičius pagal paskutinius duomenis. 2007 metais e, tarybos sprendimu priimtų Mm, vasario mėnesį 126 sprendimas buvo pripažinta šio tinklo svarbumas. Tame sprendime yra pasakyta, kad e JTN propaguoja tokias mokymo programas skirtas teisėjams ir prokurorams mokyti, kurios remiasi tikrai europinė dimensija, padeda gerinti tarpusavio pasitikėjimą, tarpusavio supratimą tarp teismų institucijų skirtingose teisinėse sistemose. Taip pat e, tarybos sprendime tame yra pasakyta ketvirtos rašinio D dalyje, kad tam, kad mm, šis mm, JTN mm, darbas geriau vyktų, kad būtų galima pagerinti visos programos veikimą yra numatytas bendras finansavimas išlaidų siejamų su mūsų tinklo darbo programos nuolatiniu gyvendinimu, užtikrinant teisėjų mokymą e, ir geresnius Europos interesų atspindėjimus. Taigi tai labai svarbu yra mūsų tinklui, kalbant apie tai, ko mes galime pasiekti. Šiandien iš tikrųjų mūsų portfelis įspūdingas, e, vertinant mūsų atliekamą veiklą, mūsų organizuojamą koordinuojamą veiklą 19 skirtingų ES valstybių narių. Taigi į mūsų veiklos portfelį e, patenka štai tokie dalykai, ką aš visų pirma išvardinčiau. E, šio parlamento buvo idėja, pavyzdžiui, tai keitimosi, e, keitimosi programa ir pagal Stokholmo programą yra raginama tai daryti, kad būtų keičiamasi standartais, kad būtų mokymai dėl ES teisės, dėl lingvistinių elementų, kad mm, teisėjų bendradarbiavimas vyktų sklandžiau kad būtų mokymai dėl skirtingų teisinių sistemų skirtingose ES valstybėse narėse. Ir būtent mūsų mokymuose sutelkiamas dėmesys į um, tuos dalykus. ES remiami mes organizavome tokią programą. Um, ir čia um, teisėjai ir prokurorai iš visų valstybių narių turi galimybę nuvykti į kitą valstybę narę, ten juos priima kolegos ir um, supažindina juos su tos konkrečios priimančios valstybės narės teisinės sistemos veikimu. Be šios mm, keitimosi programos, standartų keitimosi programos, kuri veikia 2005 metais, nuo 2005 metų dar buvo įvestos ir kitos programos, keitimosi programos, pavyzdžiui, mm, bendradarbiavimo su Europos žmogaus teisų teismu, bendradarbiavimo su Eurojustu, su Europos teisingumo teismu programos ir iš tikrųjų ne vien tik tai mm, tas, tos mokymo programos įgyvenimas, bet yra užtikrinami ir mainai, kad būtų galima atvykti į tą instituciją, susipažinti su jos veikimu betarpiškai. Siekiant sureaguoti mm, į tikrai labai svarbų uh, Um, tokį uh, kreipimąsi Stoholmo programoje, kad būtų tam tikra tarsi Erasmus programa organizuota jauniems prokurorams ir teisėjams. Um, mūsų tinklas šiais metais sugebėjo pradėti mm, bandomąjį projektą, kurio tikslas yra būtent uh, šiai tiksliniai grupiai skirtas, kad būtų galima paskatinti tos ryšius tarp jaunų prokurorų teisėjų pačioje jų karjeros pradžioje, kad jau tie ryšiai užsimėgstų ir po to glaudėtų. Ir mes stengiamės suteikti galimybę jiems užmėgsti ryšius, kad kad tie jauni ar būsimi teisėjai galėtų nuvykti į kitas šalis, kad jie galėtų pasidalyti labai svarbia patirtimi. Taip pat mūsų tinklas rengia ir kitas programas įvairiose es teisės rytise, taip pat ir baudžiamosios teisės, civilinės teisės srityje, visai lė seminarų, nepriklausomų seminarų taip pat yra ir mes pas, pasitelkėme e, tokią veiklą, kuri, kurią inicijavo Portugalijos ir e, Rumunijos mokyklos. Tai yra būtent programa, yra veikiant jau aštuonius metus, e, skirta jauniems teisėjams ir dabar 42 komandos jau iš 23 valstybių dirba šioje programoje tarp jų, 20, tarp jų yra 21 ES valstybės narės komand, valstybė, 21 ES valstybė narė yra ten dalyvauja. Ir mes tengiamės ištobulinti e, mokymo metodiką e, ir mokymo programas, ypatinga dėmesį skirdami mm, tiems instrumentams, kurie leistų užtikrinti geresnį ES teisės išmanimą ir taikymą. Ir e, tam pastelkėme interneto svetainę, bet to mm, mūsų tinklas per pasarosius dviejus metus e, e, yra sukūręs ir elektroninio mokymosi priemonės mm, e-learning ir tai irgi mūsų interneto svetainė yra prieinama. Vertinant mūsų darbą nuo pat pradžios, mes matome, kad sukomėme patirties ir galime apmokyti būsimus mokytojus. Ir čia iš įvairių valstybių narių atvykę mm, teisėjų prokurorų mokytojai gali pasidalyti savo patirtimi apie ES teisę, ES precedentų teisę, pasimokyti vieni iš kitų. Skirtingų ES valstybių narių teisėjai tokiu būdu um, pasidalyja savo patirtimi pas, įtvirtina europinės vertybės, principus ir uh, paskui to, visoje Europos teisinės sistemoje taiko tuos bendrus standartus. Uh, Ir aš sakyčiau, kad štai pagrindinės mūsų savokos būtų decentralizuotas planavimas ir decentralizuotas vykdymas. Ką aš turiu galvą, sakydamas, kad mes pasitelkėme tokias koncepcijas. Decentralizuotas planavimas reiškia, kad mes esame necentralizuotas mokymo teikėjas, o mes apjungėme geriausią praktiką sukauptą skirtingose valstybėse narėse, kad um, būtų galima geriau um, identifikuoti mokymo poreikius, nustatyti, kokia geriausia būtų mokymo veikla tinkama konkrečiu atveju ir kokią metodiką geriausiai būtų parinkti tokiai veiklai įgyvendinti. Ir taip pat mm, mes taikome decentralizuoto vykdymo e, koncepciją, kad kiekviena valstybė narė galėtų um, organizuoti savo mokymo veiklą savo teritorijoje. Yeah pasirinkusi, kuri mokymo veikla jai yra priimtiniausia. Ir todėl 2012 metais mes surengėme mokymo veiklas 19 ES valstybių narių. Kaip viskas dabar turėtų gerai veikti? Visų pirma, reikia um, tvirto ryšto dirbti kartu, ryšto iš visų dalyvaujančių valstybių narių mokymo institucijų ir mes tikrai labai pasikliaujame um, tuo ir, ir tai puikiai veikia pastaruoju per visus tuos metus. Labai svarbu, aišku, užtikrinti ir ES finansinės paramos testinumą, būtent testinumą uh, paminėjau, o ne šiaip es finansinę paramą. Nes e, mes e, mūsų darbui užtikrinti reikia atitinkamo planavimo ir tam tikro testinumo, kad mums reikia garantijų, kad tikrai turėsime visą finansavimą, kaip vat, štai 2007-2013 metų laikotarpiu buvo viskas numatyta. Ir e, kaip jūs suprantate, teisėjai ir prokurorai negali šiaip paprasčiausiai uh, išvažiuoti, mesti viską išvažiuoti iš savo teismo ar prokuratūros, atvažiuoti pas mus pasimokyti. Viską reikia planuoti į priekį ir todėl mes jau dabar galvojame apie 2014 metus. Pavyzdžiui, jau tas planavimas prasidėjo kovo mėnesį ir ekos projekto pir, pirmas paskelbimas jau įvyko dėl mokymo 20 mėnesių į priekį yra planuojama mokymo veikla, tam, kad tiek dalyviai, tiek mokymo institucijos, tiek atitinkamos kompetitingos valdžios institucijos galėtų atitinkamai suplanuoti savo veiklą į ateitį, tai atitinkamai priderinti ir savo mokymo programas ir savo mokymo tvarkaraščius prie mūsų tinklo tvarkaraščių. Dabar Europos parlamentas sprendžia dėl finansinės perspektyvos 2014-2020 metams. Ir mm, Europos teisėjų mokymo tinklo toks pasiūlymas, na nesakyčiau net prašymas, nedrįsiu taip sakyti, bet pasiūlymas būtų toks um, galvoti apie E, operatyvinė dotacija, lygiai taip pat, kai buvo 7-13 metų laikotarpiu, kad panašiai būtų numatyta ir pers kitai perspektyvai, nes tai, kas tobulai veikė iki šiol, turėtų būti išsaugota, nereikėtų kažko keisti. Dabar dėl mokymo portfelio turiu pasakyti, kad tikrai mes esame sukaupę geriausią nacionalinę um, patirtį, geriausią ekspertai dirba, mokytojai ir um, tikrai tai leidžia mums pasidalyti geriausią praktiką. Mes kleidžiame, teikiame informaciją per mūsų interneto svetainę, mm, ji yra susieta su valstybių narių internetu svetainėmis. Mes tengiamės palengvinti prieigą mm, prie tos e, informacijos Ir su kiekviena mokymo įstaiga valstybėse narėse mes mielai bendradarbiaujame, mūsų sekretoriatas tikrai e, stengiasi padėti kiekvienai įstaigai e, kad būtų galima užtikrinti prieigą prie informacijos. Dabar dėl mainų programos daugumoje tai buvo būtent parlamento iniciatyva, todėl aš manau, kad Europos parlamentas pasidžiaugs tuo, ką mes pasiekėme 2012 metais, pavyzdžiui, 1230 dalyvių dalyvavo šioje mainų programoje. Dėl mūsų mokymo veiklos E, tarptautinės mokymo veiklos, kurią mes organizuojame valstybėse narėse, štai kokį turime skaičių. 2012 metais 2425 teisėjai ir prokurorai dalyvavo mūsų mokymuose. Tačiau šis skaičius nurodo tik tai dalyvių skaičių. Mm, tai aišku, dar nereiškia, kokios apimties buvo ta veikla, dar tai neatspindi tos visos veiklos masto. Todėl mm, mes turime atitinkamus e, žemėlapius, kuriuos jūs galite rasti mūsų ataskaitoje, kuri buvo išplatinta jums. Ir mes paskaičiavome e, mokymų dienas, visas tas proporcijas, e, kaip tai kaip atsispindi mūsų mokymo apimtis, tai yra kiek kiekvienas asmo mokymo dienų e, praleido mūsų tinklo mokymuose. Tarptautinė veikla tikrai E, ne, mes neapsiribuojame vien tarptautinę veiklą, dar reikia paminėti ir valstybių narių organizuojamą mokymo veiklą. Ir čia galiu paminėti, kad 2012 metais beveik 19 tūkstančių e, beveik 1900 dalyvių dalyvavo. Tai iš tikrųjų didelis skaičius. 2012 mm, metų rezultatas yra geras ir dabar žiūrint į taip vadinamas, na, kilmės šalis, jeigu taip galima pavadinti, tai ta, tuos skaičius jūs irgi turite uh, informacijoje, kuri jums yra išplatinta. Ačiū už jūsų dėmesį. Grazie. Luis Pereira per intanto le informazioni importanti. Ačiū, ponė Pereira. E, gavome labai daug ir naudingos informacijos apie EJTN tinklo darbą. Mm, tai savotiškas, tai, savotiška teisėjų Erasmus programa, kuri atsirado Europos parlamento pasiūlymu. Ir ši veikla tikrai nepaprastai svarbi, kuriant Europos teisminę kultūrą. O ypač aktuali yra kalbos problema, kadangi teisėjai yra Na, kultūra. kultūros elitės aristokratai, jie kalba laiko gana trivialia priemonė. Tačiau jeigu ne, neužtikrinsime bendros kalbos sklaidos, nesugebėsime sukurti europinės e, teismų kultūros. E, Kaip tu gali būti kultūros dalimi, kai nesupranti, ką kalba tavo kultūros asmenys. Taigi, tai kalba yra Europos kultūros turtas, bet taip pat ir problema. Ir jeigu neišspręsime šio klausimo, kuris da, nesusijęs su teismų darbu, mes nesugebėsime išspręsti didesnių klausimų. Mokymai, teisėjų mokymai. Jūs akcentavote, e, kad reikia planuoti mokymus, kad reikia juos iš anksto suplanuoti. Be abejo. Ir čia pereinu prie finansų planavimo klausimo. Pone Perira, galbūt žinote, kad aš rengiu pranešimą dėl reglamento, kuriame aptarta septyniarių metų ES finansavimo programa teismų srityje. Žinoma, mes svarstėme ir fin, finansavimą jūsų organizacijai ir svarstymai baigėsi sėkmingai. Ačiū už e, pateiktus skaičius. Ir aš išvelgiu sąsajas tarp Rudvinterio siūlymų, kaip ir kur sutaupyti ir, tuo, ir to, kad labai išaugo dalyvaujančių asmenų skaičius ir pono Pereiros, iš, Pereiros išdėstytų pasiūlymų. Visą tai mane e, dabar veda prie Emanuel Krabit pristatymo iš, e, Jazz, iš Teisingumo generalinio direktorato, kuris yra skyriaus vadovas ir pristatys mums teisingumo srities pasiekimų lentelę. Jau sakiau, kad tai e, yra labai susijęs su mokymais ir teisėkuros procesų teisės aktais Tai yra, kaip išsiaiškinti, kaip gauti informaciją, kuri išties atspindi, kas vyksta tikrovėje. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai džiaugiuosi galimybę būti čia, nes tai galimybė palaikyti dialogą su nacionaliniu parlamentu atstovais tema, kuri ypač domina valstybės narės kalbu apie nacionalinių teisingumo sistemų funkcionavimą. Šis dokumentas, kuris buvo pristatytas ir dar keletas egzempliorių yra ant stalo, šiuo dokumentu siekiame pagelbėti valstybėms norėms joms bandant tobulinti savo nacionalinės teisingumo sistemas. Jame yra palyginamų duomenų, E, kurie yra surinkti remiantis tam tikrais parametrais ir tai yra duomenys apie šalių teisingumo sistemas. E, tai yra duomenys apie nepriklausomumą, veiksmingumą ir našumą, teisingumo sistemų darbo našumą. Kodėl komisija nusprendė pristatyti šį dokumentą? Dėl paprastos priežasties. Uh, teisingumo, nacionalinių teisingumo sistemų e, veiksmingumas yra būtina sąlyga tam, kad viskas sėkmingai veiktų Europos Sąjungoje ir kad ji galėtų plėtotis. Tai yra būtina sąlyga, nes sistemos, teisingumo sistemos veiksmingumas užtikrina, kad Europos Sąjungoje patvirtintos uh, per daugelį dešimtmečių teisės aktų normos būtų gyvendintos. Tai aktualu, pavyzdžiui, kalbant apie e, pagrindinių teisų hartijos 47 straipsnių, kuriame pasakyta, kad e, asmenys turi teisę į veiksmingą e, teisminį e, veiksmingą patirtos žalos atitaisimą teisme, jeigu buvo pažeistos jų teisės numatytos e, toje hartijoje. Taigi teisė į bešališką teismą yra viena pagrindinių teisių. Kai teisėjas dirbdamas taiko Europos teisės aktus vartotojų apsaugos srityje, vaistų e, e srityje, jis veikia kaip Europos europinis teisėjas. Todėl būtina užtikrinti, kad Europos teisingumo sistema taip pat funkcionuotų veiksmingai ir kad būtų užtikrinta reikalinga kokybė siekiant įgyvendinti visas e, patvirtintas Europos teisės aktų normas. Tai taip pat svarbu savitarpio supratimui, pasitikėjimo stiprinimui ir bendradarbiavimui, kuris yra grindžiamas tarpusavio pasitikėjimu. Ir čia E, todėl būtina turėti galimybę palyginti e, nacionalinės teisingumo sistemas ir taip e, didinti tarpusavio pasitikėjimą. Ir pristatau šią iniciatyvą ir norėčiau pabrėžti, kad tai yra būtinas dalykas, būtina sąlyga ir augimui. Šis dokumentas, ši iniciatyva su leis Europos semestrą praturtinti reikalingais duomenimis, kalbu apie ekonominės politikos koordinavimą ES mastu ir taip pat, ir kalbant apie tai, teisingumo sistemų veiksmingas darbas yra vienas iš prioritetų. Teisingumo sistemų kokybė, nepriklausomumas ir veiksmingumas yra E, tarp svarbiausių tikslų, kuriuos, kurių siekia Europos semestro priemonė. Mums reikia, kad nuolatos reguliariai sisteminių pagrindų būtų renkama informacija, faktiniai duomenys, kurių pagrindų kai kuriais atvejais galima parengti ir rekomendacijas, valstybėms narėms, siekiant atkreipti jų dėmesį į kai kuriuos aspektus ir paraginti jas tobulinti savo teisingumo sistemas. 2012-aisiais šešioms valstybėms narėms buvo parengtos rekomendacijos dėl jų teismų sistemų tobulinimo, tai, o e, gegužės 29 šių metų e, komisija parengė jau dešimčiai valstybių narių rekomendacijas dėl, dėl jų teisingumo sistemų kai kuriais atvejais dėl nepriklausomybės, kitais atvejais dėl kokybės ir veiksmingumo aspektų. Teisingumo e, srities pasiekimų lentelė e, yra mm, šaltinis pagrindas, kurio pagrindu galima renkti analizės ir prognozes Europos semestro kontekste. Taigi, koks yra šio pirmojo egzemplioriaus pasirodžiusio 2013 turinys. Bendrais brošiais norėčiau visų pirma pabrėžti, kad mes sutelkėme dėmesį į civilinės ir komercinės teisės bei administracinės teisės e, e, rezultatus. Ir šioje pirmoje teisingumo palyginamoje lentelėje mes neaptarėme, ne, ne, nepatikėme domenų apie baudžiamosios teisės sistemos veikimą. Ir rėmėmės kriterijais, kurios galima suskirstyti į tris stambes grupės. Visų pirma, kriterijai atspindintis e, vykstančių procedūrų spartą. E, surinkome duomenį, gavome duomenis iš Europos tarybos CEPEŽ komiteto, Ir tas, tai yra duomenys apie trunkančių procedūrų svarstymų trukmę. Kita duomenų ar kriterijų, kriterijų grupė, kuriuos tyrėme, tai yra kokybė atspindintis uh, e, veiksniai. Mums svarbu, bandant išvengti teisingumo sistemos kokybę, tai nėra labai paprasta. Uh, mes e, sutelkėme dėmį į veiksnius, kurie skatina kokybiškesnį teisingumo sistemos veikimą. Ir vienas iš jų tai yra mokymai teisėjų, mokymai teisėjų išsilavinimas. Ir e, šiame dokumente rasite nemažai grafikų, kurie atspindi tokias savybės kaip e, mokymai išsilavinimas bei technologijos naudojimos. E, technologijos naudojamos e, teismų e, kaip struktūros tvarkime valdyme. Taip pat norėčiau paminėti vertinimo metodiką. Mes domėjomės, ar valstybės narės turi teismų veiklos kokybės vertinimo sistemą, taip pat žmogiškųjų ir finansinių išteklių e, na, panaudojimo našumos vertinimo sistema. Trečiasis, tai trečioji kriterijų grupė, tai ta, kuri leidžia įvertinti teisingumo sistemos nepriklausomumą. Mes duom, rinkome duomenys apie tai, kaip suvokiamas teisingumas, kokia yra jo samprata. Na ir buvo nelengva rasti kriterijų, uh, kurie leistų įvertinti tikrai teismų sistemos veikimo nepriklausomumą, bet mes nusprendėme rinkti duomenys apie tai, kaip suvokiama teisingumo sistema. Šį kriterijų yra, e, išplėt, pa, š, š, š, šį kriterijų naudoja pasaulio ekonominis forumas. Ir tai įdomus kriterijus, nes teismų jurisprudencijoje e, nepriklausomumo kriterijų e, akcentuoja ir Strasbūro teismas, ir Teisingumo teismas. Jeigu peržiūrėsite šį dokumentą, pamatysite, kad sunku nuspręsti, kuris yra geriausias mokinys, o kuris yra prasčiausias mokinys. Tai mūsų sąmoningas pasirinkimas taip pateikti duomenys. Šios lentelės tikslas nėra grožio konkursas, uh, Taip pat mes nesiekėme suklasifikuoti, suskirstyti valstybių, išaiškinti, kas blogiausias, kas geriausias. Ir, na, bandant interpretuoti tuos duomenys, pamatysite, kad iškyla daugybė svarbių niuansų. Pamatysite, kad kai kurios valstybės puikiai tvarkosi civilinės teisės ir tie prasčių administracinės teisės. Kita šalis gali sėkmingai e, diegti šio laikinės technologijas teismų darbe, bet. Uh, jai prasčiau sekasi e, svarstyti, daug susikaupusių ne, neapsvarstytų bylų. Ir vertinant visus tuos duomenis, matysite, kad e, viskas patikta lentelių pavydalu ir taip galima spręsti apie nacionalinių sistemų teisingumo veiklą. Kalbant apie procedūrų trukmę, tai yra labai didelių skirtumų valstybėse narėse. Uh, trečdalis valstybių narių priskirtinos grupiai, kuriuose procedūrų bylų nagrinėjimas užtrunka du kart ilgiau nei visose, nei dugumoje valstybių narių. Kalbant apie technologijų taikymą ir naudojimą, tai skirtumų yra labai didelių, kai kurios šalis, yra, kai kurios šalis uh, puikiai naudoja technologijas e, teismų darbe, tačiau jos prasčiau, joms prasčiau sekasi pritaikyti technologijas e, kitose sritise, teismų darbo sritise. Ir matysite, kad čia yra, kad kai kurie grafikai atspinti labai įvairią, labai nevienodą situaciją valstybėse narėse. Tačiau tie, tie, duomenys, tie grafikai nereiškia, kad galima pasidaryti tiesioginės išvadas. Reikia viską interpretuoti tam tikram kontekste. Ta informacija raginimas pamastyti plačiau. E, jeigu valstybė duomenys apie valstybę e, konstatuoja, kad jai prasčiau sekasi ke, net keletoje sričių, tai aišku rengiamas rekomendacijos. Bet reikalinga, galima tuo pagrindu renkti palyginamąją, pagilintą viziją, ypač vertinant tu, tu, tuos kriterijus, tuos rezultatus, kur valstybėms narėms prašiau sekasi. Ir Europos semestre tai svarbi priemonė mums palaikyti dialogą su valstybėmis narėmis, padėti e, kai ką suvokti ir taip pat parengti konkrečias rekomendacijas. Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie ateitį. E, mes norime, kad ši priemonė tobulėtų kalbant apie tai, kokias sritis rengiamės apriepti. Kaip jau minėjau, tuo tarpu tai yra civilinė, komercinė ir administracinė teisė. Bėgant laikui, tikimės pristatyti duomenys ir apie kitas sritis ir, ir papildomai, ir daugiau kriterijų. Pavyzdžiui, vertinant teisingumo sistemos nepriklausomumą, čia reiktų nemažai dar padirbėti. Ir atlikdami tą darbą mes dirbome su teismais, su prisiekusiais bandėme, yra keletas tinklų jungiančių šios ryties profesionalus Europoje ir mes aiškinomės, kaip galėtume surinkti informaciją apie teisingumo sistemo struktūrinį savarankiškumą. Taip pat e, norime renkti studijas vy, nuvykdami į vietą praktiškai parengti išsamesnius duomenis, iš, parengti išsamesnę situacijos apžvalgą ir pažvelgti, išsiaiškinti, kokios iš tikrųjų problemos egzistuoja. Šios iniciatyvos tikslas e, komisijos siekio išraišką geriau išsiaiškinti ir geriau suvokti, kas vyksta vietoje, realybėje. Ilgą laiką komisija ir kitos Europos institucijos tiesiog rengė, tvirtino tam tikras normas, normatyvus, o dabar atsiradus Europos semestro priemoniai per šią iniciatyvą mes bandome geriau, tiksliau suvokti, kas vyksta vietoje. Ir lyginant tą tekstą, gražų tekstą, kuris tvirtinamas Briuselėje ir, ir tos realybės e, iš kažkokio poveikio, kurio tikisi piliečiai kasdienime gyvenime, yra būtent susijęs su žinojimu, kas vyksta iš tikrųjų valstybėse narėse ir, ir ka, kaip tai mato visos susijusios šalis. Taigi tai svarb, svarbus žingsnis, tai svarbios tendencijos Ir mes norime, kad išsiaiškintume, kaip bendrai gyvendinamos ir taikomos visos sudėtingos susijusios Europos teisės normos. Ačiū už jūsų pasisakymą. Manau, kad e, iš tikrųjų pats sumanimas, tokius rezultatų suvestinės yra puikus. Aš manau, kad tikrai svarbu susidaryti vaizdą, kas realiai vyksta ir rezultatų suvestinė būtent tai ir padeda daryti. Manau, kad e, tikrai svarbu tęsti šią praktiką ir stengtis teikti palygintinus duomenis, aktualią informaciją, nagrinėti nepriklausomumą, veiksmingumą ir kokybę, tos tris parametrus, kurie yra itin svarbus. Deja, demokratinėje Europoje yra valstybių, kuriuose teisminių institucijų nepriklausomumo problema yra tikrai didelė. Žinome, kad dar šią savaitę balsavome dėl pranešimo dėl Vengrijos. Beveik gėda apie tai ir kalbėti, bet turiu akcentuoti, kad problemų yra susijusių su nepriklausomumu. Ir viskas, ką pasakėte apie kokybę, apie mokymus, Aišku, kai kurios šių idėjų yra naujos ir reikia dar daug nuveikti jas skleidžiant ir įtvirtinant. Tačiau, na, tiesa ir tai, kad e, visi e, žmonės turi imtis iniciatyvos mokymų srityje nebūtinai visada laukti formalių organizuotų mokymų. Ir dar ponas Krabit Jūs minėjote tos tris svarbiausius parametrus ir jie tikrai svarbus, niekas to nebejoja. Tačiau yra kitų klausimų, kurie mums aktualūs jau keletą mėnesių būtent pirmų kelių Stokholmo programos įgyvendinimo metų vertinimas atliktas trijų komitetų. Libė konstitucinių reikalų ir teisės reikalų komiteto Liepos mėnesį yra numatomas e, specialus posėdis ir norėtume ryšim su tuo paminėti, kad yra ir kitų elementų, kitų aktualių klausimų ir problemų susijusių su e, programos įgyvendinimu. Ir vienas tokių probleminių klausimų yra patys teisės aktai, nuostatos, kurios yra priimtos ir turi būti įgyvendintos. Teisėkuros institucijos, aišku, turėtų suprasti, kokios bus atitinkamų nuostatų įgyvendinimo pasiekmes, bet ne visada būtinai sužino, koks yra realus padarytas poveikis, kokia buvo padaryta įtaka, koks poveikis konkrečiose visuomenėse, kur atitinkama nuostata įsigaliojo, o teisėkuros institucijos turi vis dėlto sužinoti, apie tokią gyventinimo realybę. Ir jūsų rezultatų suvestinė, ko gero, būtų dar naudingesnė, jeigu būtų praplėstas tas e, joje panaudotų parametrų skaičius. Na, dabar galbūt išklausykime nacionalinių parlamento atstovų. Trys nariai paprašė žodžio ir kadangi mes turime laiku baigti šį posėdį. Tai dabar žodis Ricardo Rodrygės iš Portugalijos parlamento. Jam kalbant, galbūt kiti parlamento nariai dar norėtų paprašyti žodžio, Prašom pasisakyti, jeigu norėtumėte kalbėti ir tuomet sudarysime išsamų kalbėtojų sąrašą. O dabar žodis Ricardo Rodrygės. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu portugalų kalbą. Man labai malonu būti čia šiandien ir dalyvauti šiame posėdėje. Betrame tarp nacionalinių parlamentų narių ir Europos parlamento narių. Šis sustikimas itin svarbus ir Europos integracijos požiūriui ir svarbu visiems žinoti, kokia yra padėtis teisinė bendradarbiavimo srityje Europos Sąjungoje. Mes visi, aišku, norime tokios erdvės, kur būtų užtikrintas laisvas asmenų judėjimas Norime bendros rinkos visiems ES piliečiams ir be abejo, kai visa tai bus užtikrinta, bus ir tam tikrų teisinių pasiekmių. Mes turėsime parengti atitinkamus teisės aktus ir parlamentas, ir komisija kitos institucijos aktyviai dalyvauja, kuriant naujus teisės aktus, tų teisės aktų daugėja ir atitinkamai daugėja problemų susijusių su jų įgyvendinimu. Mes girdėjome labai įdomių pasisakymų šiandien šios sesijos pradžioje. Ir aišku, turime informuoti piliečius apie tai, kas vyksta, turime informuoti tinkamai ir tos žmonės, kurie dirba teisės srityje kasdien. Teisėjus, advokatus, kurie gina savo klientų teisės. Na ir tai, apie ką kalbame šiandien, yra susijusi tema. Daug šiandien kalbame apie mokymus. Svarbu turėti tinkamai parengtus teisėjus, advokatus, teisininkus, jie turi turėti kokybišką formalų išsilavinimą, reikia atitinkamo planavimo, organizavimo ir ne vien atitinkamos logistikos, bet svarbu užtikrinti, kad ir mokymo paslaugas teikiantis asmenys patys mokytojai būtų tinkamai parengti. Ir Matome, kad kartais yra prieštaringų nuomonių apie tos pačius teisės aktus skirtingose valstybėse narėse, o tai tikrai nepalanki, negera situacija ir negeras dalykas, galvojant apie vieningą ES sistemą. Tikrai negerai, jeigu tais pačiais klausimais skirtingų valstybių narių teismai priimta, priima skirtingus sprendimus. Uh, Taigi visi šie dalykai susiję ir svarbu, kad teisininkai vienodai suprastų ir aiškintų teisės aktus, jeigu norime, kad ES tinkamai funkcionuotų. Ir dabar pereinu prie klausimo, kurį norėčiau užduoti. Išklausiau Luis Pereira ir išgirdau tai, ką jis pasakė apie profesinio mokymo ateitį. Išreiškė kalbėtojo susirūpinimą dėl šios ryties ir dėl profesinio mokymo testinumo užtikrinimo. Nors mūsų pirmininkas kalbėjo apie mokymų finansavimą, man kyla tam tikrų klausimų. Be abejo, mokymai yra labai svarbus piliečiai neišmanantis teisinių reikalų gali kreiptis į teisininką, bet ką daryti teisininkui, kuriam pritrūksta kompetencijos, informacijos ar žinių. Mums tikrai svarbu užtikrinti, kad teisininkai nuosekliai ar giliai išmanytų ES teisės aktus. Būtent todėl mokymai yra labai svarbus. Atsakysiu tik tai greitai į šį paskutinį pasisakymą. Manau, kad man buvo skirta ši pastaba, kadangi aš esu pranešėjas pasiūlymuose. Dėl EJTN įtraukimo į daugiametę programą Be abejo, suma numatyta turi būti numatyta konkreti suma ir ji kol kas nepaskirta, kol kas apie tai kalbama, tačiau turi būti atitinkamas finansinis, atitinkami finansiniai ištekliai numatyti finansinėje programoje. Aišku, svarbu kokie sprendimai bus priimti Europos komisijoje, kada bus e, pateiktos atitinkamos paraiškos, kada jos bus išnagrinėtos, remiantis dabartiniais e, teisės aktais. Taigi, žinome, kaip viskas turi vykti teoriškai, žiūrėsime, kaip praktikoje viskas įvyks. Dabar kreipiuosi į poną Severinskį iš Lenkijos parlamento. Ačiū pirmininkė. Ačiū, taip supratau iš šios sesijos pavadinimo ir išklausęs keleto pasisakymų, kad mes kalbame apie profesinius ar juridinius aspektus susijusius su teisminė kultūra Europoje. Bet pagalvokime ir apie kitus aspektus šios kultūros. Pagalvokime apie teisinius Europos teisminės kultūros aspektus. Aš ilgą laiką dėšiau teisę, esu teisės e, profesorius ir turiu pasakyti, kad e, jau seniai nebematau vieningos Europos teisminės kultūros, todėl kad nebėra bendro pagrindo, teisinio pagrindo mūsų europiniam teisės suvokimui. Galbūt tai yra labai dramatiškas teiginys, tačiau manau, kad jis yra teisingas. Kaip mes šiandien apibrėžėme kai kurias pamatinės savokas, kuriomis remiasi visi teisininkai ar teisėkuros institucijos. Savokos kaip žmogaus orumas, žmogaus laisvė, žmogaus teisės. Šių savokų apibrieštis skirtingos, jos skirtingai suvokiamos. Klausimas, kada prasideda gyvybė, klausimas apie abortus. Kai kalbame apie eutanaziją, in vitro apvaisinimą, kai kalbame apie leidimą atlikti eksperimentus su žmonėmis, žmonių ir gyvūnų embrionais, mes visi mastome skirtingai, nuomonės išsiskiria, naudojame skirtingas savokas ir skirtingas apibrieštis, net ir kai kurios klasikinės savokos, tokios kaip suverenumas, nuosavybė, suprantamos skirtingai šiais laikais. Taigi, pamatinės savokos ir apibrieštis mūsų Europos teisiniai, teisinėje kultūroje, yra skirtingai suvokiamos, galbūt netgi tam tikra prasme išnaikintos. Ir jeigu mes kalbame apie teisminės kultūros patobulinimą ar jos vystimą, turime klausti, ar mes turėtume kažkaip susilpninti savo pastangas, ar turėtume paversti institucijas, institucijomis tinkamai taikančiomis teisės aktus. Aš manau, kad mes pirmiausia kalbame apie mąstančius žmonės, kurie negali aklai taikyti teisės aktų. Tai yra žmonės, kurie neišvengiamai masto ir savaip interpretuoja teisės aktus ir vadovaujasi moralinėmis savokomis ir teisės aktų supratimu. Ačiū. Caro collega, io sento il bisogno di esprimere la mia opinione che lei ha posto dei problemi. Kolega, man atrodo, aš turėčiau išsakyti savo poziciją dėl jūsų iškeltų klausimų, nes čia tikrai labai rimti dalykai. Buvo ir tokių laikų, kai Europa buvo mm, civilizacijos e, lopšys ir vienas iš didžiausių filosofų Aristotelis, pavyzdžiui, galvojo, kad e, vergovė yra geras, naudingas dalykas. Na tai nežinau, ar norime turėti Aristotelio laikų filosofiją vis dar ir teisinę sistemą, tai, nes man atrodo dėl to kiltų rimtų problemų. Kažin, ar kas nors norėtų vergovės ar feodalinės sistemos, kur um, kažkada daugelis Europos valstybių gyveno tokiamis sąlygomis, bet dabar viskas yra pasikeitę, dabar kiekvienas yra lygus prieš įstatymą, habės korpus, e, prancūzų revoliucija, netgi mm, suverenumo koncepcija, pavyzdžiui. Tokie dalykai e, viduramžiais netgi neegzistavo. Šio laikinė valstybė ar absoliuti susijusi su absoliutus suverenitetas, su suvereno galios valdžia žmonių rankose ir taip toliau. Savokos keičiasi istorijai judant į priekį. Taigi, mes gyvename dabar modernizacijos, globalizacijos sąlygomis, vyksta didžiuliai instituciniai pasikeitimai. Man atrodo, vienas iš įspūdingiausių dalykų yra Europos bendrijos koncepcija, nors tai ir ne valstybė. Tai yra administracija. Anksčiau tai buvo gal neįmanoma, administracija be valstybės buvo neįmanoma. Mes nenorime valstybės, mes norime vienybės. Taigi savokos keičiasi ir tai, kas labiausiai stulbina, yra tai, kad mes patys šiandien gyvename tame kintančiame pasaulyje, um, kur viskas susiplaka į krūvą, kur didžiosios praeities idėjos išgyvena, bet um, jos persipina su šio laikiniais dalykais. Taigi demokratija mūsų vienybėje remiasi tam tikrais principais, kuriuos išpažįstame mes visi. Na, kaip ir jūs pats esate teisės dėstytojas, ir aš esu teisės dėstytojas profesorius, tai tokia mano būtų kukli nuomonė, kurią norėjau pasidalyti. Bet aš manau, kad tikrai reikia tokius dalykus aptarti, klausi, iš, išanalizuoti, nes uh, Tai tos diskusijos, kurios, kurios vyko šiandien, yra puikus pavyzdys, kad štai e, įvairūs indėliai buvo į diskusijas, įvairios pozicijos išsaty, iš, išsakytos ir visa tai puikiai persipina, puikiai dera. Ir e, dabar Andrės Mapuridė, aš nežinau, ar teisingai perskaičiau pavardę, bet tai yra Kipro atstovas, jam suteiksiu dabar žodį, prašom. Είπατε κύριε Πρόεδρε. Ήθελα namily. Ačiū pirmininkė, puikiai perskaitėt mano pavardę. Aš norėjau pasidalyti savo asmeninę patirtimi. O 81 metais gavau e, licenciją užsimti advokato praktiką ir tikrai nuo tada iki dabar advokato praktika yra labai smarkiai pasikeitusi. Tai, ką mes išmokome 80-metyje universitete, dabar jau visiškai yra pasikeitę, aplinka visiškai kitokia, sąlygos visiškai kitokios. Aišku, palaipsniui viskas kito, Europos idėja pati kito. Ir šiandien Šiandien galime kalbėti apie tai, kad mūsų teisinės sistemos artėja, darosi vienodesnės, kad galime pripažinti vieni kitų teismų sprendimus, kad galime um, turėti bendras institucijas, bendrus organus, galime vadovauti šių sprendimais. Ir Aišku, geriausiai tokias idėjas generuoja jaunimas mano šalyje, Kiprė, kaip ir kitose ES valstybėse narėse, ką mes matome, yra tai, kad mm, jaunimas, kuris mokosi, kad taptų teisininkais, e, turi um, tam tikrą laiką praktikuoti, stažuotis pas e, jau patyrusi teisininką, advokatą. Ir e, taip pat turi susipažinti ir su europinės teisės dalykais. Ir man atrodo, tie dalykai turi būti įtraukti ir į egzaminus, kad e, tapdamas teisininkų ar advokatų jaunuolis turėtų taip pat laikyti egzaminą ir iš Europos teisės. Uh, Labai svarbu šią naują teisinę aplinką, apie kurią aš užsiminiau, tinkamai įsisavintų jaunimas. Tad darau išvadą, kad, e, kad 2004 metais Kipras įstojo Europos Sąjungą, mm, mūsų teisininkai tikrai labai dėjo daug pastangų, kad e, įsisavintų, išmoktų, gerai suprastų mm, visus ES dokumentus, pavyzdžiui, paminėčiau 234 sutarties straipsnį, dabar tai yra 77 straipsnis. Um, pavyzdžiui, tai yra galimybė klausimą perduoti Europos Teisingumo teismui, kad jis uh, duotų prejudicinę nutartį. Ir aišku, kad uh, teisėjo, advokato mokymasis trunka visą gyvenimą, bet ypatinga dėmesį reikia skirti jaunimui, jaunų teisėjų, prokurorų parengimui, nes būtent jie, aišku, ir naujausiamis technologijomis labiausiai įgūdę naudotis, jie yra tie, kurie dirbs ir su namis institucijomis ir kurie toliau visą tą procesą ves į, į tolesnius dešimtmečius. Ačiū. Io ringrazio Questa sollecitazione. Ačiū. Ačiū už Panamo Puidis išsakytas mintis, tokius pasiūlymus, kalbant apie ateitį. Aš tikrai galiu tik pritarti mm, tam, galvojant apie profesinį rengimą, pavyzdžiui, profesinių įgūdžių, nuolatinį atnaujinimą, čia kalbėčiau ir apie teisėjus, ir advokatus. Ypatingas dėmesys, aišku, turi būti skirtas be kitų klausimų Ir e, tie, būtent tiems teisėjams, kurie tik išlaikė profesinius egzaminus, ar, aš čia galvoju apie Europinę žemynę sistemą, Junktinė karalystėje sistema kitokia, mm, net ir išlaikė egzaminus, po to jie irgi toliau turi dalyvauti testinėme mokyme, turi nuolat tobulinti kvalifikaciją, nes, manau, ta visa mokymo sistema yra nepaprastai labai svarbi. Toliau kalbės mano šalies Italijos atstovas Vito Krymi, prašom. Europeo, ma anche molto italiano. Grazie. Ecco, gli darei la parola. <clears throat> Grazie. Taip, labai džiaugiuosi, kad mano šalies atstovas dabar kalbės. Ačiū. Uh, Tikrai manau, kad ponas Berlingeris puikiai išmano mūsų šalies sistemą, taigi e, SSM e, tai yra teisėjų aukščiausiai taryba e, vadovauja visam mokymo procesui, jie neseniai įkūrė ir, ir centralizuotą visą sistemą mokyklą, kuri yra skirta būtent mokymui ir yra atitinkami teisėjai, kurie atsakingi už decentralizuotą mokymą. Anksčiau e, sistema veikia taip, kad e, civilinių ir baudžiamųjų bylų teisėjai e, dar gaudavo pagalbą iš teisėjų, kurie buvo apmokyti Europos teisės srityje Turiu pasakyti, kad e, galvojant apie skaičius, tai nėra labai daug tokių teisėjų. Aišku, jie yra labai aukštos kokybės, tikrai aukštos kategorijos e, teisėjai, kurie labai entuziastingai vertina visas mokymo galimybės ir labai nori e, tuo užsiimti, tačiau jų nėra daug. Uh, Ir um, aš remiuosi, aišku, Italijos patirtimi, bet manau, kad kitose valstybėse narėse mm, situacija yra panaši. Aš manau, kad turėtų būti mm, numatyta prievolė dalyvauti mokymuose. Ir turime mm, tą prievolę integruoti į bendrus reikalavimus keliamus šios ryties atstovams. Ir kai kalbam, pavyzdžiui, kas buvo pasakyta apie mokymo tinklus ir keitimąsi praktiką. Manau, kad labai svarbu čia daryti skirtumą tarp dviejų informacijų konvencijos skirtos teisininkams lygių. Ir mano manimu labai trūksta informacijos piliečiams, kad jie geriau suvoktų, kokias jie turi teises europinių lygmenių. Ta informacija turi būti prieinama, kad eilinis pilietis gan paprastai galėtų susižinoti, kokios yra jo teisės ir kaip jas įgyvendinti. Ir aš čia kalbu ne apie tai, kad tu internetu per Google pasieškotum e, tik tai pagrindinių terminų, bet kad tikrai būtų profesionaliai pateikta informacija, kad ta informacija e, vis tik tai būtų suprantama ne vien tik tai tos srities specialistams, bet ir piliečiams. Ir štai, ką kolega iš Lenkijos sakė, e, Man atrodo, ponas Belingeris labai teisingai atsakė iškeltą klausimą ir aš galiu tik mm, pritarti tam. Buvo kalbama apie tai, kad reikia vieningų veiksmų, mm, atsižvelgiant į skirtingą ES valstybių narių kultūrą ir tradicijas, Jis sakė, kad e, dabar jau nebėra taip, kaip buvo seniau, bet, na, gal tai ne visuomet yra tiesa, reikėtų gal, aišku, gal dabar prieartėjame labiau prie to tikslo, nei anksčiau tai buvo, bet dar nemažai liko ką padaryti. Europos teisinė kultūra. E, man atrodo, neturėtumėm apsiriboti vien tik tai mokymu, kai galvojame apie Europos teisinę kultūrą. Labai svarbu, aišku, e, kad būtų tinkamas mokymas, kaip taikyti nacionalinius ir europinius e, įstatymus, bet reikia žengti dar toliau. Reikia, reikia galvoti ne vien tik tai apie įstatymo taikymą, bet reikia bendrai galvoti apie įstatymus kaip po tokius, žiūrėti, kas vyksta valstybėse narėse ir Europos Sąjungoje. Nes Europos Sąjunga ne vien, yra ne vien tik tai ekonominė sąjungoje, tai yra taip pat ir įstatymų sąjunga. Ačiū ponui Krymi. Ypač dėkoju Jums už tai, kad Jūs sakėte, kad e, reikia mm, ir decentralizuoto teisėjų mokymo. Reikia, kad e, mokymas taptų e, būtina prievolė kiekvienam šios ryties specialistui. Italijos teisėjai pritarė tam projektui dėl Um, to, kas galbūt kaip um, Olandijos Olandijos ir infra, tai uh, čia būtų panašus projektas Gajas, um, apie tai kolega Rudvinter kalbėjo. Ta savoka, kad mokymas teisinėje srityje yra ne vien tik tai teisinės kultūros kūrimas teisės, teisininkams, specialistams. Reikia nepamiršti ir piliečių, kaip juos labiau šviesti būtų galima. Tam tikrą prasme, kaip ir to, juos šviesti, kad jie būtų tikrais Europos piliečiais Kartais piliečiai na, nesupranta Europos teisės teikiamos naudos, nežino savo teisių ir todėl nepasinaudoja visą teikiamą naudą. Jie todėl nesusitapatina su Europinė teise. Manau, kad gaila dėl to ir reikėtų tikrai labai kokybiško mokymo skirto ne vien tik tai teisėjams, bet ir piliečiams. Ir manau, kad tai ir, ir politinėje kultūroje turi atsispindėti, kaip panas Krimi paminėjo. Tai reikia galvoti apie tokį siekį. Dabar ar kažkas norėtų sureaguoti į šias diskusijas labai trumpai, gal keliais žodžiais? Ačiū, ponė pirmininkė. Mano sritis yra informavimas bei ES teisės prieinamumas. Ir man buvo tikrai mm, įdomu išklausyti komentarų ir e, apie tai, kad ES teisė turi būti prieinama ir piliečiams. Ji nėra skirta profesionalams. Net tai tiesiog yra tam tikros ryties. E, darbuotojų kasdienis dalykas, bet, mes, bet visi turi turėti galimybę pasinaudoti Europos teisės teikiamais privalumais. Norėčiau pridurti, kad situacija nėra tokia e, beviltiška, kaip bandome ją įsivaizduoti, nes nemažai ES teisės aktų tiesiog perkeliami į šalių vidaus teisę ir jas automatiškai taiko teisėjai, net nesuvokdami, kad jie taiko ES teisę. 80 procentų atveju tai jokios žalos net neša. Tačiau yra atveju, kuomet iškyla kuomet susidaro ypatingos situacijos ypatinga situacija ir e, atsiranda galimybė gauti naudos, pelno iš to. Tiksliau, gali būti naudinga asmeniai, kuomet pritaikome ES teisė. Ir todėl įdžestis svetainė turėtų tapti vieta, kur būtų pagrindinės ES teisės koncepcijos prieinamos visiems. Liujus, ar norite ką nors pasakyti? kalbėsiu gimtają kalbą, atsakydamas pirmininkę jums leidus. Kalbant apie ateitį, apie mokymus ateityje, manau, kad tai bus dabar mūsų kuriamų ir apibrėžiamų sistemų loginė išdava. Viskas priklausys nuo to, kokias galės joms suteiksime ir nuo būtinybės nuolatos at atsinaujinti ir nuo užduočių priskiriamų užmokymą atsakingai institucijai. Galima tai vertinti kaip kietą į kom, kompiuterio diską, e, kuriame reikia ant viršaus užrašyti informaciją. Tai kalbu apie formalų į teisės išmanimą, žinojimą, kaip taikyti įstatymus ir visa tai tam tikrų lygmenių konkretus asmo turi pritaikyti tas žinias e, konkrečioms užduotims, kurias jis tuo metu vykdo. O kalbant apie tarptautinį lygmenį, man labai džiugu buvo išgirsti, išklausyti mūsų pirmininko pono Berlinguer pasisakymo, e, pristatymo, ką parlamentas daro, padėdamas E, stengdamas užtikrinti finansavimą mūsų Europos teisėjų mokymo tinklui. Ir aš nebejoju, kad šio klausimo svarstymą laukia sėkminga baigtis. Norėčiau kai ką pasakyti apie Europos teisinę kultūrą. Ji, mes galbūt pernelik reiklus uh, vertindami apibrieštis, žinoma, teisėjas visada privalo paklusti įstatymui ir jį pritaikyti formaliai. Bet visada iškyla ir moralės, e, elgesio, vertybių aspektai, kuriais yra paremta teisinė sistema. Ir tie dalykai yra bendri Europoje, didžia dalimi. Rei kas nors teisėjas taiko Europos teisę, e, tai teisėjas tą darantis visada bus Europos kultūros dalimi. Ačiū, pirmininkė, trumpas pastebėjimas dėl vertinimo ir, ir dėl to, ar įdžestis apima ir kitokio pobūdžio e, vertinimus. Čia kalbu apie pas, teisingumo sistemų pasiekimų lentelę. Mes vertiname, viskas priklauso nuo to, kokie teisės aktai yra įgyvendinami. Europos e, teisės aktų įgyvendinimo vertinimas yra buvo mums labai aktualus, bet taip pat bandome vertinti ir tai, kaip nacionalinės teisingumo sistemos funkcionuoja Nesižvelgiant į tai, kokius teisės aktus jos, Europos teisės aktus jos taikys vartotojų direktyvą, e, energetikos direktyvą, galiojančių ES teisės aktų įvertinimas yra svarbu, bet tai nebuvo mūsų tikslas. Ir kuomet bandome geriau suvokti, kaip veikia teisingumo sistema, galbūt mums reikėtų pasitelkti ir išplėtoti kitus kriterijus ir parametrus, pavyzdžiui, mokymų, pasitelkti mokymų kriterijų. Šiais metais vertinsime privalomą teisėjų mokymą. Neprivalomas teisėjų mokymas dar vienas kriterijus, kurį taip pat galėtume vertinti. Kitas dalykas - apibriešti minčių įvairovė ir sampratos apibrieštis. Kai norime e, palyginti teisingumo sistemas, e, pirmoji kliūtis, kuri iškyla, yra tai, kad kitoje šalyje sistema yra visiškai kitokia. Tačiau iš tiesų galima rasti bendrybių, bendrą pagrindą. Ir jeigu vertiname procedūrų, bylų nagrinėjimo trukmę, Galbūt tos procedūros skiriasi, bet, yra, bet galima rasti kažkokius kriterijus. Nors, žinoma, turime tokius duomenys vertinti ir interpretuoti labai atsargiai, tačiau yra įmanoma rasti bendrą pagrindą ir, jo, pag, ir tuo pagrindu remiantis lyginti. E, kriterijai, kuriuos naudojame 2013, yra bendro intereso e, kriterijai. E, teisingumo suvokimas, taip pat ar teisėjų mokymai egzistuoja ar ne ir taip toliau. Ir yra galimybė eiti priekin, progresuoti, net nežiūrinti tai, kad teisinės savokos ir apibrėžtis skiriasi. Uh, mūsų tikslas nėra kurti visiškai vienodą sistemą. E, įmanoma užtikrinti ES teisinę sistemą, kurioje gyvuotų ir sugyventų skirtingos kultūrinės tradicijos teisinės sistemos. Tai mums taip pat svarbu ir, ir teisinis kūrybingumas. Ačiū. Prima, la mia personale soddisfazione Norėčiau pasakyti, kad aš, aš tikrai džiaugiuosi šio renginio rezultatais. Noriu padėkoti trims šios temos pristatytojams, padėkoti už jų pasisakymus. Ir manau, kad mūsų pasiūlymai dėl Europos teisinės kultūros buvo išgirsti, diskusijos įvyko. Noriu padėkoti ir nacionalinių parlamentų atstovams. Noriu kreiptis į Libę komiteto pirmininką Europos parlamento ir po į poną Lopes Agilę ir paprašyti jo padaryti baigiamasias išvadas. Pone Berlingueri. Yep. Ačiū, mielas draugė. Mm, pasiekėme paskutinį šios ilgos ar parlamentinės konferencijos etapą, jį vyko visą dieną ir noriu padėkoti visiems, kurie pasisakė iš ryto, kalbėjome apie Europolą ir kaip lisbonizuoti Europolą, kaip lisbonizuoti Eurojustą, kaip sukurti Europos prokuroro tarnybą, kaip užtikrinti bendarbiavimą būdžiamosiose bylose, kaip suderinti Europos baudžiamąją teisę. O ir Europos parlamentas čia atlieka ypač svarbų darbą dabar. Ir, ir mes suvokiame, ką tai reiškia. Ir šio, šių mūsų nuolatinių susitikimų, tarp parlamentinių konferencijų vienas iš tikslų, kurios vyksta čia, teisingumo, laisvės ir saugumo erdvės kontekste, e, norime akcentuoti ir tų, šių pas, šios paskutinės temos svarstymo svarbą. Europai istorijos bėgyje buvo pateikta daug išbandymų. Ji tapo karų konfliktų, buvo tapusi karų konfliktų ir pilietinių karų erdvė. Europos šalių teritorijose visame Europos žemynė nekarta vyko tie mūšiai dėl, dėl pačių netinkamiausių tikslų. Buvo siekiama net, net, netinkamų tikslų, tačiau dabar mes bandome viską tvarkyti teisės priemonėmis, demokratijos priemonėmis ir bandome paskui save patraukti ir piliečius. Ir norime, kad mūsų rengiami teisės aktai būtų užpildyti tinkamų reikalingų turinių. Mes norime, kad e, advokatai, besiverčiantis advokato praktika, bei taip pat e, teisėjai, prokurorai, visi teisininkai, profesionalai dirbantis valstybėse narėse mus irgi palaikytų ir dalyvautų šiame darbe. Ir manau, kad šioje paskutinėje mūsų diskusijų dalyje mes suokiame, kad mes privalome e, patraukti savo pusėn visus teisininkus profesionalus, nes tai svarbu vertinant politinį matmenį, taip pat ir konstitucinį teisingumo, laisvės ir saugumo erdvės matmenį, kuriant Europos teisinę sistemą. švietimas Europos teisinės kultūros kūrimas turi vykti visų pirma įveikiant kalbinius barjerus, kitus sunkumus, taip pat išsprendžiant įvairiausias techninio pobūdžio kliūtis, nes mes visi puikiai žinome, kad nacionalinės teisinės nes vidaus sistemos yra skirtingos. T -t jos skiriasi ne tik dėl to, kad vienos yra kontinentinės, kitos yra paprotinės teisės sistemos, nei viena e, ne vienos valstybės teisinė sistema nėra lygiai tokia pati kaip kitos. Nėra dviejų vienodų. Todėl turime įveikti ne tik techninius tuos skirtumus, bet ir politinės valios stygių, kuriant naujus teisinius instrumentus. O tai yra absoliuti būtinybė, jeigu norime, kad vyktų tolesnis darbas. Ir Europos parlamentas draugės su nacionaliniais parlamentais yra pasiruošęs dirbti drauge, kuriant e, Europos baudžiamo, baudžiamąją teisę. bei teisinius, param, teisinius parametrus, kuriuos turės įgyvendinti šalių teismai Turiu omeny e, šties Europos, tikr, tikrą Europos teisinę sistemą, e, kurio, kurią prižiūrėtų Teisingumo teismas. Taip pat, e, žinoma, reikia užtikrinti Europos žmogaus teisų teismo dirbančio Strasbūre precedentų teisės įgyvendinimą. Ir aš manau, kad siekdami visų šių tikslų mes einame tinkamą kryptimi. Mes bandome sukurti tinkamą aplinką bendradarbiavimui ir pasiekti, kad tas bendradarbiavimas vyktų. Dėkojame visiems dalyviams. Pirmininkas taip pat dėkoja vertėjams. Ir tikimės, kad jūsų dalyvavimas čia taip pat reiškia, kad jūs perdosite čia išgirstą žinę ir padėsite ją paskleisti, kad teisingumo, laisvės ir saugumo erdvė e, toliau yra kuriama ir ji gyvuos. Ačiū.